Dear colleagues. Brangus kolegos. Laikas pradėti dalinimąsi nuomonėmis su ponu Miko, direktorius pavaduotoju iš Santė direktorato, atsakingų už maisto saugą. Kalbėsime apie esamą situaciją dėl mokslinių kriterijų, dėl endokrinės temardinčių medžiagų. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti į mūsų komitetą atvykusią svečių grupę. Kolegos Gizegė svečiai. Džiaugiamės, e, kad atvykote, mes esame atviri pilietiniai visuomeniai. Taip pat džiaugiamės, kad galime steigti jums galimybę pamatyti, kaip mes čia dirbame. Tad labai ačiū, kad atvykote. And then now. And then now. O dabar galime pradėti. Suteiksiu žodį ponui Miko ir išklausysime komisijos pozicijos, o po to persime prie įprastinių mūsų diskusijų. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, laba diena, garbėjai nariai. Pradėsiu pasidžiaugdamas šią progą aptarti šiandieną su jumis pažangą, kuri daroma numatant mokslinis kriterijus dėl endokrinis samadočių medžiagų, ypač turint galvoje. Tai, kad šiandien norėčiau daugiausiai aptarti tuos pakeitimus, kurie buvo padaryti mūsų projektams, kuriuos esame pateikę ekspertams ir aptarę lakčių dienos ekspertais. Siekiant didžiausios skaidrumo Šie nauji projektiniai dokumentai jau yra paskelbti komisijos teto puslapyje. Esame keletą kartų sutikę techninių lygių, kalbėjome su jūsų bendradarbiais ir aptardėme šį tikrai labai svarbų klausimą. Ir tai, žinoma, rodo, kad jūs šį klausimą laikot labai svarbiu. Diskusijos dėl sistemadočių medžiagų tapo labai politizuotomis. Komisija kartais kaltinama, kad nepakankamai nepakankamai nusteikus saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, numatydama šios kriterijus. Tačiau norėčiau užtikrinti, kad taip nėra. Siūlomi kriterijai užtikrina aukštą žmogau, žmonių sveikatos apsaugą, taip pat aplinkos apsaugą, kaip numatyta atitinkamuose teisės aktuose. Taip pat šie kriterijai taps e, didelį žinių priekį, siekiant užtikrinti aiškiai ES politiką šis rytyje. Uh, nes dabartiniai kriterijai endokrinis stambardišiams medžiagoms akivaizdu, kad nėra tinkami. Ir juos reikia pakeisti naujesniais, geresniais kriterijais, kaip manom greičiau. Tačiau norėtume atkreipti dėmesį į kai kurios e, nuogastams, kuris išsakė tam tikros nutos šalis. Komisija siekia, kiek įmanoma, geriau pagerinti savo projektų, e, dokumentų projektus, kad būtų galima tekstą padaryti aiškesniu. Pirmiausia, Buvo keltų nugastavimų, kad e, kalbam tik apie žinomą poveikį, known effects. Tačiau nėra kalbama apie galimą ar numanomą poveikį, presumed effects. Na, mes nesutikame su tokia interpretacija, tačiau manome, kad galime šį klausimą perštiškiau. Kai kurie sakote, kad mes reikalavome labai daug įrodymų, tačiau taip nėra. Kalbėtojai kalba neįsijungia mikrofoną. Taigi, buvo keltas klausimas dėl įrodymų kiekio. Man pasakytume, kad vis tik taip nėra. Ir renkame duomenys iš bandymų su gyvūnais bei in vitro. Ir visą tai traukta birželio mėnesį patino pasiūlyme tačiau, norėdami tekstą padaryti aiškesniu, tekstą, kuriame turim kriterijai, mes siūlome išbraukti žodžius known to cause adverse effects, tai reiškia žinomi, kad sukelia neigiamą poveikį. Ir parašyti tekstą show adverse effect, tai reiškia rodo neigiamą poveikį. Tikimės, kad tai padės išvengti, ne, ne, išvengti neiškumų, kurie gali kilti su, lyginant su ženklinimo teisės aktais. Taip pat kalbant ypač apie pirmą kategoriją nekancerogenės medžiagos. Ir taip pat pagal pirmą B kategoriją numanomas kancerogenės medžiagos. Jei klasifikavimas remiamas e, yra bandymas su gyvūnais. Norime išvengti, norime išvengti kitos terminologijos, todėl kad ne, nemanome, kad galime endokrinė sistema ir žemė medžiagas tik kaip tokią žymėti. Toliau. Tekste yra paaiškinama, kad e, nustačius tokią medžiagą, galima pasiremti, nustatant tokią medžiagą, galima pasiremti e, bandymus su gyvūnais ir nereikia įrodyti, kad yra neigiamas poveikis žmonėms. Būtent to reikalavote. Taip pat be to, kriterijai apima ir numanomas, atkristama e, ardančias medžiagas. Tikiuosi, kad e, jums bus naudingi šie mūsų aiškinamieji komentarai, nes noriu tikrai pabrėžti, kad mes jokių būdų nenorėjome, kad dokumentas būtų interpretuojamas taip, kaip jis buvo. Taip pat įtraukėme formuluotę may cause adverse effects, gali sukelti neigiamą poveikį. Čia sekame esamas teisės aktais. Vėlgi, kaip to buvo prašyta per mūsų ankstesnės diskusijas. Galiausiai, Kai kurie iš jų sukėlė nuogastavimų, kad nustatant sistemą atnačias medžiagas būtų remiamasi vien tik tais tyrimais, kurie atliekami pagal tarptautinius patvirtintus studijų protokolus. Taigi buvo baiminamasi, kad kai kurie tyrimai nebus įtraukiami į vertinimą, nebus jis atsižvelgiama. Norėdami išspręsti šią problemą, parašome, kad nebus numatoma jokia mokslinio tyrimų hierarchija dėl to, kokie tyrimai gali būti naudojami nustatant antikrinų sistemą ardančią medžiagas. Kita vertus, norime e, griežtinti reikalavimus ir norime, kad būtų remiamasi mokslinė literatūra. Ir tai taip pat atitinka ir mokslininko poziciją. Komisijos bendresnis požiūris, kuris buvo apskaitytas birželio mėnesį, lieka nepasikeitas. Naujai atnaujinti kriterijai neįtraukia atskirų kategorijų. Taip pat nenumatomas joks prinamas laikotarpis, nes komisija nori, kad kriterijai būtų taikomi iš karto, kai tik įsigalios. Taip pat siūlomas pakeitimas augalų apsaugos gaminių direktyvai dėl nukreiptiešių nuostatų nebus pakeistas. Suprantu, kad jums tai kelia tam tikrų nuogastavimų ir parlamento teisės tarnyba padarė išvadą, kad Europos komisija čia viršė savo įgaliojimus. Suprantu šios nuogastavimus ir norėčiau tik pakartoti tai, ką jau sakė komisijos narys, atsakydamas komiteto pirmininkui, kad na, mes esame įstikinę, kad 78 straipsnis iš e, augalų apsaugos gaminių direktyvos leidžia komisijai keisti techninius elementus, atsižvelgiant į naujausias mokslinės techninės žinias. Siūlomas pakeitimas pakeičia, nu kaip nežinau, nuostatas, e, kuris buvo sutikimas remiantis e, tuo, kad neigiamas poveikis buvo vertinamas kaip menkai galimas. Čia mes remiamės naujausių mokslų bei ketvirtų metų paliktais duomenimis iš Europos maisto saugos organizacijos ir taip pat įvairių vartotojų apsaugos organizacijų duomenimis ir pasakytina, kad bet kokia medžiaga, kuri identifikuojama kaip antikrinistinė maldinti medžiaga, nebus patvirtinta, nebent, nebent atitiks tam tikrus labai griežtus reikalavimus ir bus taip pat pagal tam tikras sąlygas. Ir tos sąlygos taip sudarytos, kad geriau atspindėtų esamą mokslinę situaciją ir geriau apsaugotų žmonių ir gyvūnų sveikatą. Taigi, jokios pavojingos medžiagos negali būti patvirtintos pagal šią nukryptelėžiančią nuostatą, net jeigu ir jų naudojimas yra visiškai menkas. Šie pakeitimai buvo aptarti su ekspertais ir valstybės narimis lapkričio 8 dieną ir norėčiau informuoti, kad didelė valstybių narių delegacijų dalis vis dar nėra sudariusi savo, nėra pristačiusi savo oficialių pozicijų šio klausimu. Komisija dado pastangas atliepti kai kurios nuogastavimus, tačiau valstybės narkai, kurios nori tolesnių teksto keitimų, o kitus esamą tekstą palaiko, tad yra prašoma, kad valstybės narys pateiktų iki lapkričio 30 dienos informaciją dėl savo pozicijos ir iki rytojus, kitaip sakant. Komisija tuomet vertins, kurios komentus galima atsižvelgti. Kaip žinote, jeigu nebus sutarta dėl naujų kriterijų, dabartiniai laikinieji kriterijai toliau galios. Nepaisant to, kad jie nėra tinkami, kaip na, su to sutinka visos šalis, nes, ten, nes ties laikiniai kriterijai ne iki galo gerai nustato endokrinis stimulatorius medžiagas, tad juos reikia kuo greičiau pakeisti. Todėl komisija tikisi parlamento paramos, kaip įmanoma greičiau priimti sprendimą dėl kriterijų. Paskutinis dalykas. Tuo tarpu, siekiant e, ne, mm, nešvaistyti laiko, mes kartu su agentūromis dirbame rengdami dokumentą dėl kriterijų įgyvendinimo kad būtų galima iš karto pritaikyti kriterijus vos jiems įsigaliojus. Abiems e, agentūrų tik tai įgaliojimai yra paskelbti mūsų svetainėje. Tuo dėku, e, baigiu ir dėkoju uždėmės ir žinoma, lauksiu jūsų komentarų ir klausimų. Labai ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį komiteto nariams. Ponas Gyzigė. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos atstovui e, už tai, kad atvykote į šį komitetą. Mes e, turime ES saugoti visuomenės veikatą, taip pat turime užtikrinti, kad ES pramonė būtų konkurencinga. Pateiktas pasiūlymas yra subalansuotas, geras, tačiau turėčiau pateikti tris komentarus. Visų pirma, ar medžiaga yra nuodinga ar ne, priklauso nuo jos dozas. Ir į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Kai kurios medžiagos, sakykime, nekelia didelės rizikos sveikatai jeigu jau jų, sakykime, kiekis, e, suvartojamas kiekis nėra didelis. E, Endokrininę sistemą ardančios medžiagos e, galėtų būti suskirstytos į kelias grupės. Tai yra medžiagos, kurios jau žinomos kaip keliančios pavojų ir kitos, kurios įtariamos tokiu pavojumi. Tokiu būdu mes e, e, užtikrinsime didesnį aiškumą tiek reguliavimo institucijoms, tiek pačiai pramoniai. Toliau. Dėl tos nežymios rizikos, nedidelės rizikos. Komisija e, vadovavusi esamais moksliniais įrodymais ir siūlo aiškes e, nuostatas e, dėl e, galimybių taikyti išimtas. Tačiau tokiu atveju komisija turi vadovautis pasaulio sveikatos organizacijos nuostatomis. Pasaulio sveikatos organizacija vadovaujasi rizikos požiūrio. Tuo tarpu komisija e, atkreipia dėmesį taip pat ir į konkurencingumą, žemės ūkį ir priekybą. Nors visose e, šiuose politikose taip pat nėra pamirštamas ir visuomenės sveikatos apsaugos aspektas. Tikiuosi, kad komisija ir toliau e, taikys esamus kriterijus, kadangi mes nenorime, kad procesai vėluotų. E, reikia užtikrinti didesnį teisinį aiškumą visiems rinkos dalyviams. Ačiū dabar žodis ponui Pots. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijos atstovui už tai, kad e, atsižvelgė į mūsų prašymus tačiau tik e, nedaug priartėta prie to, ko mes norime. Ir mm, reikia konstatuoti, kad mūsų požiūriai išsiskiria. Kadangi, kalbant apie šį pasiūlymą, kriterijai turi egzistuoti, tačiau jie neturi būti e, harmonizuoti. E, mes tiksliau komisija parengė kriterijus viename konkrečiame teisės akte. Ir tai yra e, didžiulis e, šio pasiūlymo trūkumas, kad e, kriterijai nėra suderinti su kitais teisės aktais. Be to, jūs e, paminėjote nežymų poveikį ir nedidelę riziką. Jeigu ir priimčiau e, jūsų įvardintus argumentus, tada Jeigu teisingai prisimenu e, patį komisijos pasiūlymą, jūs šias savokas naudojate tik ten, kur kalbam apie išimtis, nes kitose teksto e, dalyse jūs naudojate e, nežymaus poveikio savoką, E, sakote, kad reikia vadovautis atsargos principų mm, į riziką orientuotų požiūrių. Tačiau atrodo tik tai, kai kalba eina apie išimtis, jūs naudojate e, visiškai kitokį e, riziką pagrįstą požiūrį ir visai kitokius terminus. Taigi, norėčiau sužinoti, kodėl yra tai pasielgta. Paaiškinkite. Dėl apibrieščių. Komisija visada sakė, kad ji turi laikytis PSO apibrieščių. Jūs visada sakėte, kad komisija turi laikytis pasaulio sveikatos organizacijos apibrieščių. Tačiau jeigu pažvelgsite 365 dalį, Ten komisija e, kalba apie žalingą poveikį, tačiau pagal PSO reikėtų e, naudoti štai kokią formuluotę medžiaga yra laikoma kaip galinti turėti poveikį. Panašiai e, komisija pasielgė ir kitose teksto vietose. Tarkim, Pasaulio sveikatos organizacija e, sako apie tai, kad medžiaga gali veikti endokrininę sistemą. Tuo tarpu komisija nesivadovauja PSO organizacijos endokrininę sistemą ardančių medžiagų apibrieštimi. Tad e, norėčiau sužinoti štai kokį dalyką. Komisijos pakeitimai e, gali kelti pavojų, nes jie tiesiog nebus suderinti su PSO apibrištimis. Dėkuoju. Ačiū dabar žodis ponė Girlink. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū ponui Miko. Ir norėčiau sugrįžti prie savo komentarų, kuriuos sakiau birželio mėnesį. Man nepatiko pirmasis dokumento variantas, Ir aš taip pat galiu kritikuoti ir antrąjį komisijos variantą. Labai gaila, kad komisija pasirinko antrąjį, o ne ketvirtąjį variantą. Ir komisija mm, nepadarė kitų pakeitimų, kurių aš pageidavau. Vis dėlto reikia įvertinti tai, kad e, mes pasiekėme tam tikrą kompromisą ir tai, kad reikalingi tam tikri kriterijai, kurie tenkintų mus visus. Dabar dėl konkrečių pakeitimų. Aš e, pastebėjau, kad komisija e, stengiasi suderinti savo naudojimas apibrieštis su pasaulio sveikatos. Uh, organizacija ir su PPP reglamentu. Anksčiau dėl to mes esame išsakę kritinių pastabų. Tai nebuvo mano asmeninės pastabos, tačiau džiaugiu, kad komisija dabar pakeitė e, savo pasiūlymą. Taip pat matau, kad e, tam tikros nuostatos e, prieduose e, susijusios su tyrimais su žmonėmis yra išbrauktos. Džiugu, kad komisija atsisakė e, kategorijų ir e, liko prie savo pradinio komisijos pasiūlymo ir tai mane džiugina. Taip pat džiaugiuosi tuo, kad e, komisija atsisakė įvesti papildomas išimtis Ir aš tiesiog e, noriu mm, pakartoti, kad e, į riziką orientuotas požiūris gali geriausiai e, apsaugoti aplinką ir visuomenės sveikatą. Galiausiai kolegoms, kurie vis dar yra nepatenkinti šiuo pasiūlymu, norėčiau pasakyti, kad jeigu mes šiam pasiūlymui nepritartume, turėtume vadovautis laikinais kriterijais ir jie nėra geri. Tad kompromiso vardan, man atrodo, kad žmonės turėtų tai suvokti ir suprasti, kad komisija dabar įgyvendino savo įsipareigojimus, o mes turėtumėm žengti žingsnį į priekį. Taigi taip ir padarykime. Ir stengiamės e, užtikrinti kuo didesnį e, aiškumą visiems ir patvirtinkime kriterijus. Dėkoju. Ačiū. ponas Ekaut. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Miko už visus paaiškinimus. Pradėsiu nuo pono Miko pastabos dėl politizavimo. Manau, kad jis teisingai pasakė, bet e, kyla klausimas, kas politizavo šį klausimą ir atsakymas atrodo tik vienas - komisija. Dar poveikio vertinime, nagrinėjant socialinės, ekonominės pasiekmes. Apie tai e, kalbam dar 2013 metais. E, žmonės sakė, nedarykit to. Ir nebuvo kreipiama dėmesio į teisingumo teismo sprendimus ir vis tiek e, buvo atliktas poveikio vertinimas. Na ir kaip sakė kolegė Gerling um, atsirado minėta nagrinėjimo valdyba ir um, buvo uh, nustatyta, kad uh, ketvirtojo varianto reikėtų atsisakyti nuo pat pradžių. Taip pat ta valdyba nusprendė, kad uh, um, yra taikoma šališką metodiką, kad ji nėra objektyvi. Taigi, atrodo, visi absoliučiai kritikuoja šį komisijos paužiūrį ir e, jeigu galvotume apie tai, kas politizavo šį klausimą, kas, kas tai padarė, jeigu ta byla net atsidūrė teisme. Manau, kad e, komisijai reikėtų susimastyti apie savo elgesį. Ir e, Kalbant apie galingumą, veiksmingumą komisija e, norėjo to ketvirtojo varianto, e, bet e, to nepavyko prastumti, todėl reikėjo ieškoti kitų variantų. Tad pasiūlymą vertiname kritik, kritiškai. Pirmiausia, dėl kriterijų, antra, dėl nukrypti leidžiančių nuostatų keitimo. Ir e, net be tų dalykų e, vis tiek galiu daug ką kritikuoti. Ne dėl to, kad man patinka kritikuoti, bet dėl to, kad trūksta čia daugelio dalykų. Turbūt e, svarbiausia dalis keičiant statusą Mm, apibūdinimą, kad žinoma, kad medžiaga sukelia arba žinoma, kad jis sukelia, arba daroma prielaida, kad jis sukelia, sukelia tam e, tikrą poveikį, e, yra du skirtingi dalykai. Taigi mm, reikia pagalvoti, kodėl komisija renkasi kitokią formuluotę nei pasaulinė sveikatos organizacija. Be to e, kyla klausimų, ar tie pakeitimai yra pagristi biologinių požiūrių. Jeigu nėra tokio pagrindimo, neaišku, kodėl e, komisija nenori vadovautis e, PSU pasiūlytomis pagristomis formuluotėmis. Žinau, kad e, laikomasi politinio paužiūrio bet čia kalbame ir apie teisinį paužiūrį. Mes čia vaidiname savo teisės aktų leidėjo vaidmenį. Taigi prašėme ir teisės tarnybos panagrinėti šį klausimą, taigi ir po teisingumo teismo, ir nagrinėjimo valdybos buvo pateikta kritikos ir e, tai iš tikrųjų komisijai labai labai skaudi patirtis. Komisija vis dėlto eina tuo pačiu keliu ir e, čia mums teigia, kad e, formuluotės keitimas užtikrina didesnę apsaugą. Pati faktiškai keisdama teisinį paužiūrį ir teikdama, kad daro taip dėl mūsų. Liepos mėnesį komisija taip pat e, bendravo su e, JAV, Kanados ir kitų valstybių ambasadoriais. Ir e, visi prašė komisijos pateikti tinkamesnius rizikos veiksnius, bent jau didžiausius lygius, didžiausias vertes Komisija vis e, sakė, kad e, reikia dar pateikti e, pasiūlymą, kuriame būtų galima nustatyti tuos likučius, likutinės vertės ir vėlgi mums jis sako, kad užtikrinant didesnę apsaugą ir kita vertus tuo pačiu Urugvajaus, JAV, Kanados ambasadoriams teigia, kad labiau viską grindžia rizika. Negali būti ir taip, ir taip. Ir komisija vis tiek nori čia atlikti pakeitimus, pakeisti teisės aktus dėl to, kad nori paisyti savo tarptautinių įsipareigojimų ir nepaisyti savo teisės aktų uh, leidėjos vaidmens, e, kurį jį turi atlikti su, su kitomis institucijomis kartu. Taigi atsiprašau komisijos, bet e, šis klausimas yra itin politizuotas ir reikia imtis šio darbo iš naujo didžiai dalimi. Much, Grazie, Presidente. Panas Pedičinė. Dėkoju pirmininkė, ačiū komisijos atstovui, kuris e, pateikė paaiškinimus. Norėčiau priminti, kad komisija pateikė kriterijus e, po to, kai baigėsi e, nustatytas terminas e, tam padaryti. Po to, kai buvo priimtas sprendimas prieš komisiją ETT teisme. Ir mm, po to, kai buvo sukritikuota Europos parlamento. Dabar komisija pristato e, pasiūlymus, kuriuos jau sukritikavo valstybės narės. Yra sakoma, kad bus e, uždraustos tik tai tos medžiagos, kurios jau žinomos dėl savo poveikio e, žmogaus sveikatai. Tuo tarpu pasaulio sveikatos organizacija sako, kad reikia užkirsti kelią pardavinėti medžiagas, kurios gali turėti poveikį visuomenės veikatai. Be to, Dėl naudojimų e, savokų, nežymus poveikis, nedidelė galimo poveikio rizika, jeigu keičiate terminus, tada reikia iš naujo organizuoti dėrybą su Europos parlamentu. Jūs sakote, kad reikia suderinti šį pasiūlymą su PPO ir e, biocidų reglamentu. Tačiau e, Man atrodo, kad jeigu bus patvirtintas šis pasiūlymas, tai nebus gerai. Todėl mes vis dar laikomės e, savo pozicijos, kad e, kriterijus reikia peržiūrėti, e, kad reikia tikrai apsaugoti visuomenės sveikatą ir mūsų pančią aplinką. Dėkoju. <coughs> Merci, monsieur le président. Merci. Pone Dornano, ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisijos atstovui. Ši tema, endokrininė sistema ardančios medžiagos, yra labai svarbi. Šimtai mokslininkų smerkia komisijos veiksmus įrodo, kokios pavojingos yra tos medžiagos. Taigi mokslininkų bendruomenė siunčia mums signalą, kad reikia imtis veiksmų. Tai Tokios medžiagos lemia įvairių formų nutukimą. Iš tyrimų matyti, kad e, kyla didelė rizika sveikatai visame pasaulyje. Taigi, iš esmės, e, Čia pirmiausia trūksta endokrininę sistemą ardančių medžiagų apibriešties, jos nėra, bet to komisija turi vadovautis atsargumo principu. Svarbu, kad komisija visų pirma paisytų Europos interesų, o ne e, verslininkų interesų ir dėl to neneiktų mokslininkų teikiamų įrodymų, nes jie yra labai patikimi. Dėl laisvosios priekybos e, nepavyksta priimti veiksmingų teisės aktų. Um, JAV nenori, kad būtų ribojamas endokrinė sistema ardančių medžiagų vartojimas. Ir reikia apie tai susimastyti. Neaišku, kodėl nesimama atitinkamų veiksmų. Ir iš komisijos dokumentų matyti, kad EFSA išvados buvo parengtos šališkai, kad jūs buvo surašytos anksčiau nei kad buvo gauti tyrimo rezultatai. Thank you, Chair, um, and thanks to the Commission representative for being here. Um... Pone Dali, ačiū, dėkuoju komisijos atstovui už komisijos pozicijos pristatymą ir atsakymus į mūsų klausimus. Manau, kad e, visų pirma e, reikia kelti klausimą dėl um, to, kad e, nepaisant visų mokslininkų duomenų dėl endoprinę sistemą ardančių medžiagų nepavyksta parengti E, tinkamų kontrolės ir ribojimo teisės aktų. Svarbu atsižvelgti į įrodymus, e, kad e, iš tikrųjų endokrininę sistemą ardo tam tikros medžiagos, kad yra tarp jų priežastinės ryšys. Ta ryšį labai sunku įrodyti ir būtų įdomu išgirsti iš komisijos, kodėl uh, komisija reikalauja būtent tokio ryšio ir primeta labai e, sudėtingai gyvendinamą pareigą įrodyti tą ryšį. Taip pat e, kalbėta apie e, pesticido naudojimo, naudojimo galimybę, jeigu yra nurodyta, kad neigiamas poveikis nėra labai tikėtinas. Atsižvelgiant į bendrą sprendimų prieimimo procedūrą ir į um, augalų sveikatos reglamentą, um, į tai, kad siekiama uh, užtikrinti aukštą apsaugos lygį pagal atsargumo principą, noriu paklausti, kodėl komisija nusprendė um, pakeisti lygį, e, kuriuo endokrininė sistema argančios medžiagos gali veikti e, vartotojus ir padidinti tą lygį. Taip pat noriu paklausti, jeigu kvalifikuotojų balsų dauguma nesusirinktų e, techninėme posėdėje ir Atitinkamą sprendimą priims ministrai tarybos lygmenių. Ką darys komisija tokiu atveju dėl politinio sprendimo priėmimo? Ačiū. Pane Rivazi. Ačiū pirminkė. Dėkuoju ponui Miko, kad atvyko į mūsų posėdį. Daug kalbame apie endokrininę sistemą artančias medžiagas, laukiame e, tyrimų rezultatų, dėl jų e, daugelį metų e, laukiame, mm, kol savo darbą atliks mm, Teisingumo teismas, parlamentas ir taip toliau. Dabar jau yra pasiūlymas. Ir mes čia Europoje esame labai sudėtingoje padėtyje, jeigu komisija nenori apsaugoti piliečių sveikatos. Atsiprašau, Tai e, tiesiog e, didelis smūgis Europai. Tūkstančiai, tūkstančiai europiečių, Europos piliečių pasirašė peticiją šią temą. Yra e, labai daug žmonių, kurie vis dar nepritarė jūsų pasiūlymui. Be to, 18 tūkstančių mokslininkų priešinasi šiam pasiūlymui. Kodėl pasiduodame amerikiečių ir kanadiečių spaudimui? Le Monde laikraštis kovo mėnesį 2013 metais ir rugsėjo mėnesį šiais metais skelbė straipsnius šią temą ir kalbėjo apie tai, kad yra pateikiami mokslinių tyrimų rezultatai, o neigiamą poveikį, kuris sukelia endokrinę sistemą ardančios medžiagos, reikia neutralizuoti tokiu pat būdu, kaip e, tvarkomas ir su kitomis panašiomis medžiagomis. E, PSO visiškai nepritarė jūsų siūlomai apibrėžčiai PSO ataskaitoje sakoma, kad e, tradicinis rizika grindžiamas paužiūris netinka vertinant endokrinę sistemą ardančias medžiagas, jūsų požiūris priešingas, ar jūs nepritarėte PSO nuomoniai? Kitas dalykas. Sakote, kad endokrinę sistemą ardančios medžiagos gali būti patvirtintos, e, jeigu e, jų e, poveikis nesvarbus, nereikšmingas žmonėms, na, tai labai pavojingas teiginys. Atrodo, kad faktiškai sumenkinate tai, kas jau yra įtvirtinta teisės aktuose. Jūs dabar ieškote kažkokių atsarginių durų, stengiatės apeiti kliūtis. Kreipėmės į teisės tarnybą ir ji mums pasakė, kad tai e, visiškai neteisėta, taip kaip elgesi komisija. Taigi reikia endokrininę sistemą ardančias medžiagas apibrėžti remiantis kriterijais, kurie yra gana griežti, bet to reikia vadovautis atsargumo principu. E, jeigu e, reikalaujama įrodyti, kad e, medžiagos veikia endokrininę sistemą, čia kalbame apie du visiškai skirtingus dalykus čia viską taip sugriežtinate ir sukonkretinate, kad to niekada nebus galima įrodyti, to, ko jūs reikalaujate. Ir reikia pagalvoti apie įvaizdį, kurį kūrėme, apie mūsų darbą Europoje šioje srityje. Šis klausimas dėl endokrinę sistemą ardančių medžiagų yra labai svarbus. Kalbėjome ir apie kancerogenės medžiagas, jų poveikį reprodukciniai sistemai, vaikų sveikatai. Ką reikia daryti šiuo atveju, kai buvo panašių problemų dėl, tarkim, tabako gaminių, buvo įmamasi tinkamų veiksmų, o ką jūs darot šiuo atveju? Florencija. Pane Miko, laikas jums atsakyti, prašau, stiks rodims. Thank you very much. Labai ačiū. Dėkuoju visiems už pastabas ir klausimus. Pabandysiu viską aptarti, tikiuosi nieko nepraleisiu, jokių nepraleisiu svarbių elementų. Pirmiausia, manau, kad bent iš dalies buvo įvertinta, kad tie, tie pakeitimai, kuriuos pristatau dabar, atsako į tos akstams, kurie buvo iškelti anksčiau. Vis tik uh, kai kurie kelia vėl tos pačius klausimus, tos pačius nukastavimus arba, arba labai panašius. Tad, na, pastengsiu galbūt tiksliau kalbėti, aiškiau pati viską paaiškinti. Pirmiausia, klausimas apie tą minėtai pamatinį trūkumą, kad kriterijai būtų taikomi tik tais dviems testams, o ne visiems susijusim teisės aktams? Na, čia labai lengva atsakyti. Aš suprantu šio klausimo logiką, tačiau mes turime labai aiškius įgaliojimus, du būtent šie teisės aktai dėl augalų apsaugos medžiagų ir dėl biocidų. Tad bus pasiektas politinis sutarimas, kad aptarsime šias bylas ir tuomet pasieksime sutarimo dėl kriterijų. Ir žinoma, tai bus vėliau įtraukta į diskusijas dėl endokrinų sistemą ardačių medžiagų, aptariant kitus dokumentus. Tačiau dabar mes to daryti negalime, todėl dabar ir apie tai nekalbame. Be abejo, toks darbas būtų labai didelis, vis, vis apimantis išsamus ir tam reikėtų labai daug laiko. O jau nekartą buvo minėta, kad reikia pirmiausia tų dalykų, kur uh, medžiagų poveiks yra aiškiausias ir turbūt tai labiausiai pasiaiškia būtent šiose sritise - biocidų ir augalų apsaugos priemonių. Na, bet jau toks buvo teisinis supratimas prieš tai. Toliau. Buvo pasakyta, kad mes netkreipėme dėmesį į tai, kad Europos teisingumo teismas kritiškai pasireiškė ir prie, pasisakė ir priėmė kritinių sprendimų. Uh, Na, tai mes žinoma, tai atkreipėme tai dėmesį. Norėčiau pasakyti, kad reikia, negalima teismo sprendimų iškreipti. Teismas juk nepasakė, kad poveikio vertinimo kelia problemų. Teismas sakė, kad reikėjo laiku tai padaryti. Taigi, nebuvo kalbama apie tai, kad poveikio vertinimas netinkamas yra, kad jo nereikėjo, ar kad kažkas blogas yra. Ne. Buvo pasakyta tik tais tiek, kad tai buvo padaryta nelaiku. Ir aš jau anksčiau esu sakęs per diskusijas, kad poveikio vertinimas yra priemonė, kurią nustatome apibrieštis, tačiau taip pat greta to, tai yra platesnė atsakomybė. Jeigu norite, kad apibrieštis galiotų nuo pirmos dienos, nuo tada, kai būtų naudojamas, kai įsigalioja, reikia labai aiškiai suprasti, kas konkrečiai bus daroma, po to tam reikia pasiruošti. Todėl manau, kad tikrai atsakingai reikia vertinti poveikį. Ir kaip jau minėjome, tai pasiūlymas apibrėžimas yra tinkamas, jisai remiasi tuo atsargumo požiūriu, todėl poveikio vertinimas čia aktualus ir, ir, tai, ir tai reikia neišleisti iš akių. Toliau, prie konkrečių klausimų daug kas nekarta minėjo tiesiai šviesiai arba užsimindavo šį klausimą dėl negligible risk, negligible exposure, tai yra nedidelė rizika arba nedidelis poveikis. Na, pirmiausia, norėčiau paaiškinti teisinę klausimo pusę. Žinoma, suprantu, kad parlamento teisės tarnyba laikosi požiūrį, jog mes čia viršime savo įgaliojimus teikdami šį pasiūlymą. Tačiau norėčiau pasakyti, kad mes taip pat analizuojame klausimus. Ir mūsų komisijos teisės tarnyba mus tikina, kad mes laikomės tų įgaliojimų, kurie buvo sakyti pagal 28 straipsnį ir turime kompetenciją daryti sprendimus. Tai yra atsižvelgti naujasius mokslo pokyčius, keisdami apibrieštis ir priedus. Tad mes laikomės toliau savo požiūrį, kad e, mes neviršėme įgaliojimų. Na, žinoma, aš dabar negaliu, aš dabar negaliu sakyti, kad viena teisės tarnyba dirba geriau negu kita. Tačiau, kai keliame klausimą, reikia imti šio dalyko ar ne, mes gavome iš savo teisės tarnybos labai aišku atsakymą. Tad mes remiamės savo teisės tarnybą patiktą analizę. Taigi tiek dėl teisinės pusės dabar, dėl turinio. Nepatiktų man čia supainioti interpretacijas. Pirmiausia, pradžioje labai buvo sunkios diskusijos, viena pusė reikalavo kuo moderniau pažiūrėti, kuo labiau vertinti potencialų poveikį, riziką vertinti ir taip toliau. Iš kitos pusės buvo spaudimas, beje ir suprantu tą spaudimą, kad endokrinų atveju, sistemos atveju, tai mes kalbame apie atskirų molekulių poveikį ir dėl to labai sunku nustatyti tuos e, tinkamus lygius ir dėl to reikia vertinti kitaip. Būtent todėl rėmėmės pasaulio sveikatos organizacijos apibrieštimis ir požiūrį ir, ir pasirėmėme e, pavojaus vertinimu apibrėždami šias medžiagas. Tai yra, kad tai yra medžiagas, kuriuose yra aiškus pavojus. Dabar iš kur atsiranda grėsmė ir rizika ir kada tai atsiranda? Na, čia klausime apie labai atskirą atvejį, nukryplėčias nuostatas kiek gali būti tų atvejų. Na, nedaug jų bus. Negaliu dabar tiksliai pasakyti, kiek tokių atvejų bus, bet jų būtų nedaug. Tačiau svarbus dalykas čia yra toks. Kai kalbame apie tuos, e, tas tokių plečiančias nuostatas, tai reikia kalbėti apie tai, kas bus tikrai išmatuojama ir kas tikrai praktikoje bus pritaikoma. Kągi reiškia tas menkas poveikis Na, yra metodologijos, kurios apibrėžia menką riziką, o menkas poveikis, kaip terminas, yra labai ne, neaiškus, miglotas terminas. Tai reiškia, kad susidurėte su labai mažomis medžiagos dozėmis, mažais kiekiais, na galbūt taip reikėtų suprasti. Ir mes esame įstikinę, kad kalbant apie šias antikrinų sistemas e, ardančią medžiagas, rizika gali būti didelė net ir tada, kai susidurite su labai mažu medžiagos kiekiu. Tad labai gali būti toks atvejis, kuomet e, ta menka rizika ir tas menkas poveikis matavimo kokius terminus nesutampa. Na, norėčiau čia labai aiškiai pasakyti reikia labai tikslaus termino, kuris būtų pagrįstas ir įrodytas. Kad būtų paaiškiai nurodyta, jog tikrai nėra kitų išeičių. Na, visą mes labai aiškiai žinome. Pagal e, augalų apsaugos priemonių direktyvą. Tačiau vis tik pagavadinės apibrieštis lieka paremtos pavojos principu. Tad Manome, kad tam tikrose konkrečiose situacijose galima pritaikyti nukreiptėčias nuostatas, kurios būtų to požiūrį paremtos. Na, čia iš vairių pusių kritikuojamas šis požiūris yra NVO, pavyzdžiui, kritikuoja taip toliau. Ir NVO sako, kad tokiu būdu jūs galėsite apeiti tą faktą, kad aprištis yra remiamas e, pavojingumu. Ir tuomet išeis, kad visuomet vis medžiagas bus galima sitraukti apeinant tą pavojingumo klausimą, vien remiantis rizikos klausimu. Na, galčiau pasakyti, kad esu visiškai įsitikinęs, jog tikrai nebus taip, kad po tokių apibrieščių šių medžiagų sąrašas ištuštės. Ne. Sąrašas bus ilgas, didelis, visapusiškas ir atitiks apibrieštis. Ir tikrai bus labai nelengva gauti leidimą pritaikyti šią nu, apibrieštą nuostatą. Toliau kitas klausimas, kuris yra su to susijęs. Toliau dėl didžiausios likutinių kiekių. Tai paskaitant štai kas. Jeigu medžiaga uždraudžiama dėl to, kad, tai, kad ta medžiaga gali būti nugrinstama medžiaga, tai tuomet savaime aišku, kad e, jos li koncentracijos vertė bus numatyta pati žemiausiai įmanoma. Jeigu remsimės e, rizikos požiūrės teikdami nukreiptiečią nuostatą, tai kila klausimas, ar galėsime čia kažkaip kitaip pažiūrėti. Ir, na, atvirai sakant, tai teoriškai turbūt įmanoma, bet čia reikia moksliškai pagrysti, kad e, tikrai ta medžiaga nekelia jokios rizikos žmogaus sveikatai. Mano manimu, tai bus labai labai sunku įrodyti. Na, reikės kiekvieną atvejį atskirai analizuoti, jeigu tokių atvejų bus. Bet kuriu atveju labai svarbu suprasti, kad tos medžiagos, kurios dabar dar nėra iki galo įvertintos, ar nėra įvertintos pagal šią sistemą ir kurios vis tik pateks į apibriešti, tai labai gali būti, na, gali būti, kad e, likot, e, mažesnės vertės didės, tačiau daugiausiai jos mažėti turėtų. Ir bet kuriu atveju bus visi atvejai vertinami. Tikėtina, kad bus mažinamos vertės. Bet kuriu atveju. Bet kuriu atveju mažai tikėtina, kad šios uh, e, likutinės vertės didės. Toliau. Buvo keltas klausimas dėl PSO apibriešties ir kad apibrieštis nėra pažodžiui perkelta į mūsų pasiūlymą. Kasgi čia svarbu? Svarbu turėti galvoje, kokia yra apibriešties reikšmė mes turime remtis e, esamą tiesaktės PPP ir taip pat biocidų reglamentu. Ir dėl to reikia būtent tokios pažymės, kokią mes siūlome. Nes norime, kad kad apibrieštis e, būtų tinkamai suprantama ir kad čia būtų šiuo būdu PSO siūloma apibrieštis būtų tinkamai analizuojama ir perkeliama ES teisė. Ir tinkamai gyvendinama. Taip, toliau. Dėl e, to, kad bus reikalavima labai daug įrodymų. Gal aš ne iki galo aiškiai pasakiau, gal aiškiai paaiškinau šį klausimą, kai aiškinau, kodėl kečiama formuluoti. Tai, ką aš šiandien aiškinau, tai kad kaip tik būtent bandėme šią problemą spręsti. Ir būtent dėl to ketime formuluoti. Nėra taip, kad mes reikalautume įrodyti neigiam poveikį žmonėms. Ne mes prašome tokių pat įrodymų, kokių prašoma pagal PS apibrišti. Ir čia galima pasirimti in vitro bandymais arba bandymus į gyvūnės. Aiškiai tai yra parašyta. Tačiau kadangi esas tekstas buvo parašytas taip, kad nebuvo tai akivaizdu iš pirmo sakinio ir reikėjo dar paskaityti kelis papildomus straipsnius, tai mes dabar tik bandome parašyti daug aiškiau, ką turime galvoje. Taigi, nereikalauja pateikti įrodymus dėl poveikio žmonėms. Tačiau sakome, kad jeigu medžiaga rodo, e, kad, tokio, kad yra tokio poveikio, tai taip pat priimame tokiais atvejais ir in vitro, ir, ir bandymus, ir bandymus su gyvūnais. Taigi noriu patikinti, kad nėra čia jokio skirtumo. Toliau. Toliau keletą kartų buvo minėtas klausimas dėl poveikio. Taip, norėčiau pasakyti, kad ši diskusija yra labai sudėtinga. Yra be abejo, jūs nesuprantate. Tai Žinoma, Negalime būti kompromisų saugodami žmonių sveikatą, tačiau tuo pačiu metu negalime ir sužlugdyti mūsų žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą lyginant su kitų sulikus pasauliu. Mes labai aiškiai pasirinkome remtis, pavo, remtis e, pavojų, pavojingumo principų, apibrėždami ir ne, ne, nekalbėti apie tam veiksmingumą tų medžiagų. Taigi, neaptarime, kaip tos medžiagos veikia nes šios medžiagos yra paveikios jau labai mažomis koncentracijomis. Net kelias molekulės gali turėti poveikio, bet labai sunku matyti linkščius. Todėl apibrieštis remiasi pavojus vertinimo principu. Būtent todėl tokią sistemą ir kūrėme ir būtent todėl nesirėmėme jų veiksmingumo ar jų poveikio dydžio principu. Manome, kad tokia, požiūrė, kad tokia prieiga yra geresnė Mm. Ir tai manome dėl to, kad e, remiame šią patirtimį, kaip yra įgyvendinami kai kurie kiti teisės aktai, kurie, kuriuose remiamasi rizika, rizikos požiūrį, rizikos vertinimu. Toliau buvo klausimas, ar sutinku su to, ką sako EFSA. Na, čia geras klausimas. Ir aš, aišku, turiu savo poziciją, tačiau norėčiau priminti, kad šie rūmai ir taip pat e, e, tiesiog prieimėjai yra nutarę, jau prieš keletą metų, jau senokai, kad rizikos vertintojai negali vertinti mokslinės informacijos, kurio remiamasi. Taigi, esame nutarę, kad remtis mokslinės duomenimis, kad čia taip pat klausime EFSAS ir kad rizikos vertintojas turi remtis tais mokslinės duomenimis. Tad, norėčiau pasakyti, kad aš, būdamas savo poziciją santykių direktorate, aš, na, aš tiesiog negaliu abejoti, kvestionuoti tais vertinimais, aš negaliu vertinti mokslinės pusės ir, ir tų rekomendacijų mokslinio, kurias teikia tarnyba, kuri kaip tik moksliniams vertinimams ir įstikta. Aš remiuosi EFSOS vertinimais, kaip oficialiais moksliniais vertinimais. Ir kaip aš žinau, mes einame dar toliau, todėl, kad mūsų manimų ir valydami riziką mes turime eiti toliau. Vien dėl to mes perėjome prie principo remtis e, pavojingumo vertinimu. Taigi nenorėčiau, kad būtų kalbam apie tai, kad mes sutinkame ar nesutinkame su EFSA. Na, me, mes esame įpareigoti laikytis EFSA nuomonėmis, kai vertiname riziką. Ir toliau pasinas dalykas, kuris turbūt apims visus likusius klausimus, tai norėčiau priminti vieną dalyką. Nekarta buvo minėta, buvo sakyta, buvo sakoma, kad e, yra baiminamas, jo gali būti leidžiama naudoti medžiagas, kurios gali sukelti vėžį, pavyzdžiui, arba gali kelti pavojų lytiniai sveikatai. Būtent tokį neigiamą poveikį dažniausiai turi endokrinis sistema ardančios medžiagos. Tai čia aš pabrėžti dalykus, kurias jūs turbūt ir taip gražinta. Pirmiausia, visas medžiagas vertinama pagal, pagal riziką, rizikos principu ir visi manomi tokie poveikiai jau turi būti įvertinami tokiu būdu. Na, tai gali, aišku, būti sunku. Dėl to teisės aktai, pavyzdžiui, PPP, numato atskirą įpareigojimą, atskirai vertinti mutageniškumą, kancerogeniškumą, poveikį lytinį sistemai. Tačiau taip pat yra tam tikrai kriterijai, ką reikia, ko nereikia vertinti, jeigu nėra visiškai jokių įrodymų, kad gali būti. Taigi ši papildoma endokrininės sistemos vertinimo sistema yra kaip papildomas principas. Jokia kancerogeninė medžiaga negali būti patvirtinta. Tai jau dabar numatyta teisės aktuose. Tačiau, kadangi endokrininė sistema dačių medžiagų poveikio būdai gali būti platesni ir kitokie, mes norime išplėsti šią apibriežtį, pritaikyti šią apibriežtį. Nes tiesiog netiesa, pačiausiai netiesa, kad uh, gali būti paveiktas koks nors kancerogeniškumo vertinimas, pasiremiant, e, pas, pasiremiant būtent ši sistema, nes yra numatyti ats, atskiri kriterijai. Ir čia mes remiamės papildomais kitais veiksmais. Žinoma, gali būti, kad tose kitose apibrištėse remiamas taip pat endokrinės sistemos veikimo principų apibrėžimais, bet būtent dėl to svarbus ir yra siūlomas apibrėžimas. Čia beje labai gerai suprantu, kokias, ir gerai atsimenu, kokios vyko diskusijos. Aš taip pat buvau atsakingas šį klausimą anksčiau. Ir pamatinės diskusijos kolegams iš aplinkosaugos išties buvo štai kokios. Pirmiausia, kėl klausimas, ar imsime PSO apibriežti taip ar ne, toliau ar imsimės pavojus pajungumo principų taip ar ne, ar imsimės poveikio dydžio principų taip ar ne. Ir Visais atvejais mes sakėme taip. Mes ėjome tuo keliu, kuris atrodė teisingiausias. Ir čia norėčiau priminti, nuo ko diskusija prasidėjo prieš dviejus metus ir ką, kur mes jau dabar esame nuėję, ką mes esame pasiekę savo pasiūlymu. Tikiuosi, tikiuosi, kad pavyko atsakyti ir sureaguoti visas pastabas. O dėl politizavimo klausimo, tai aš nepasisakinėsiu. Dėkui. Well, thank you, Mr. Miko, and I, I... Ačiū ponui Myko. Aš norėčiau padėkoti Jums už drąsą, kadangi ši tema visada yra problematiška, sunku diskutuoti NV komitete. Jūs pateikėte mums daug informacijos ir mes stebėsime, kas vyksta su šiuo teisės aktu ir stengsime padėti komisijai patobulinti pasiūlymą. Dabar pereikime prie 15 darbo tvarkės punkto. Tai yra keitimasis nuomonėmis su Europos komisijos atstovais dėl miesto nuotekų. Ir dabar iš karto norėčiau e, suteikti žodį Matijaš Malgai iš e, aplinkos generalinio direktorato. Prašome. Dėkoju pirmininkė, norėčiau pateikti trumpą prezentaciją. Labadiena visiems. Ačiū Jums už tai, kad mane pakvietėte. Pirmininkas, kolegos, prašyčiau, kad paliktumėte posėdžių salę, kuo galima greičiau ir tyliau. Prašome. Ačiū pirmininkė. Norėčiau Jums e, pristatyti mūsų ataskaitą, pagrindinės išvadas. Taigi trumpai norėčiau Jums e, priminti, e, kas apskritai yra miesto nuotekų direktyva. Ji buvo patvirtinta prieš 20 metų ir tuo metu reikalavome, kad įvairaus dydžio aglomeratai rinktų nuotekas. Taip pat numatėme pareigą valyti nuotekas. Ir taip pat numatėme e, taip pat griežtas sąlygas dėl azoto ir kitų medžiagų didelių aglomera, aglomeracijų atveju. Taigi, kas kelis metus Just go back to slide two, please. Norėčiau sugrįžti prie antrosios skaidrės. Taigi, Europos audito rūmai parengė ataskaitas dėl šios direktyvos ir tiesiog paminėsiu, e, ką vertino komisija savo ataskaitoje. Mes tiesiog žiūrėjome, kokį lygį yra pasiekusi direktyva, koks yra įgyveninimo lygis, kas yra padaryta, kokios investicijos yra daromos valstybėse narėse. Taip pat stengiamės įvertinti į varės, visas valstybės narės, tačiau dėje e, šį kartą negalėjome įtraukti duomenų iš Italijos ir Lenkijos. Taip pat nerasite čia informacijos apie Kroatiją, todėl kad e, kai buvo rengiama ataskaita e, Kroatijai buvo taikomas perinamasis laikotarpis. Dabar pereikime prie pagrindinių išvadų. Tai yra jau kita skaidrė. Tai yra pagrindiniai duomenys. Pirmasis tulpelis, čia kalbame apie nuotekų surinkimą. Ir mes suskirstame e, valstybės narės į ES 15 ir ES 20 13 e, grupės, e, kadangi skirtingoms šalims, skirtingų šalių grupėms buvo taikomi skirtingi reikalavimai. 15 valstybių narių e, direktyvos direktyva buvo ilgiau gyvendinama, todėl, sakykime, čia ir rezultatai dėl nuotekų surinkimo yra geresni. Prastesni rezultatai yra šalyse, kurios prie ES prisijungia vėliau. E, tai galima paaiškinti tuo, kad e, gyvendinti į, į šią direktyvą reikia didelių investicijų į infrastruktūrą. Direktyva yra įgyvendinama trumpesnį laikotarpį ir Kitas mm, priežastis pristatysiu šiek tiek vėliau. Ką dėl viso to daro komisija? Mes e, iš principo e, ėmėmės kelių iniciatyvų, kad valstybės narės galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus. Visų pirma, numatome ES finansavimą. E, taip pat padedame į valstybėms narėms per įvairias e, programas. E, organizuojame tikslinius e, susitikimus su valstybėmis narėmis. Be to, taip pat mes galime pasinaudoti ir teisinėmis procedūromis prieš valstybės narės. Kita skaidrė. Čia Norėčiau Jums e, pateikti duomenų. apie valstybės narės. E, išplatinsiu šią prezentaciją ir raštu, tačiau mėlyna spalva e, žymė šalis, kurios tinkamai gyvena direktyvą. Geltona ir Žalia spalvos ženklina šalis, kuriuose yra problemų. Taip pat yra kitas dalykas, kurį traukėme mes ataskaitą. Jis yra susijęs su investicijomis. Klausimas yra labai aktualus, todėl kad e, būtent dėl investicijų trūkumo sunku įgyvendinti e, direktyvą. Visą tai susiję taip pat ir su ES prioritetais. Ir Mm, dabar valstybės narės yra paskaičiavusios, kad e, investuoja iki 22 milijardus eurų per metus ir 20 procent, 25 procentai šių investicijų yra finansuojami e, per ES fondus. E, iki 2018 metų manoma, kad dabartinio investicijų lygis išauks iki 25 milijardų per metus E, be to, matome, kad e, iš EFSI fondo taip pat yra e, finansuojami projektai susiję su nuotekų valymo įrenginiais. Pagrindinės išvados. Matome, kad valstybės narės įgyvendina direktyvą, todėl 15 valstybių narių yra geras e, vandens kokybės lygis, tuo tarpu tam tikrų problemų yra nustatyta 13 valstybių narių, e, trūksta investicijų, o komisija kartu su kitomis e, struktūromis bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, kad pakeistų situaciją. Be to norime E, pagerinti surinkamus duomenis, mm, taip pat e, stengsime skatinti inovacijas, investicijas inovacijas. E, manome, kad ilgalaikėje perspektyvoje būtų galima sumažinti reikalingą investicijų lygį. Be to, matome didžiulį potencialą ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Kalba eina apie tai, kad e, šis e, sektorius gali pasiūlyti 600 e, tūkstančių darbo vietų. Tai tiek būtų iš mano pusės, jeigu turite klausimų, mielai juos atsakysiu. Kolegos, ar jūs, jums paaiškinimas buvo pakankamai aiškus, o galbūt turite klausimų, komentarų. Ponas Brennan, norėčiau užduoti klausimą dėl to, kad įvairiose miesto vietovose matome du dalykus. Keičiasi klimatas, todėl dažnai E, per trumpą laikotarpį iškrenta didelis e, lietaus kiekis. Ir tai kelia problemų nuotekų sistemams. Su tuo yra susijusi ir antra problema. Tai yra, kad e, mažėja zonų, kur, sakykime, būtų galima nukreipti e, tą vandens perteklių. 8-9 e, metyje buvo statomi e, ištisi automobilių, tiksliau namų kvartalai ir vietoj to, kad prie namo būtų numatyta vieta sodui, buvo pastatyta automobilių stovėjimo aikštelė. Todėl nebėra vietų, kur, sakykime, nuotekos galėtų e, subėgti. Ir tai kelia daug problemų miestuose, ypač Junktinėje karalystėje. Norėčiau sužinoti, ar panaši problema egzistuoja ir visoje ES. Dėkuoju. Pone Dornano, prašom. Ačiū pirmininkė. Miesto vandens nuotekų tvarkymas yra labai svarbus klausimas, nes vis daugiau žmonių Europoje gyvena miestuose Kadangi vandens e, vis e, labiau e, trūksta, ši problema tampa vis opesnė. Be abejo, endokrininė sistema ardančių medžiagų klausimas yra taip pat labai opus ir šiuo atveju taip pat būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų reikalavimų. Kartais e, vietos lygmenių valdžios institucijoms e, e, sunku susitvarkyti, nes apkarpamas biudžetas, trūksta išteklių. Tad um, um, Kita vertus, reikia užtikrinti, kad pastatai atitiktų jiems keliamus reikalavimus ir visą tai rodo, kad kartais padėti labai sunku suvaldyti. Ger komisijos nuomonė. Uh, Mm, ar verta būtų numatyti e, laipsniško gyvendinimo laikotarpį, na, tokį laipsnišką paužiūrį. Be to, ką planuojate daryti e, dėl valstybių narių, e, kurioms prastai sekasi gyventinti komisiją. Ačiū. Pirmasis klausimas dėl formuluočių, dėl kalbos. Esame kalbėję apie miesto atliekas, vandens nuotekius ir e, faktiškai um, yra numatomos pareigos um, tvarkyti šiuos klausimus. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje e, dažnai apie tai diskutuojama visuomenėje. Trumpas atsakymas yra tai, kad e, tai klausimas, e, kurį gana aktyviai nagrinėjame, žiūrime, kaip galima padėti valstybėms narėms. Kai kur valdžios institucijos jau gana aktyviai sprendžia šios ryties problemas ir viena iš priemonių yra natūralaus saugojimo priemonė. Ir mm, faktiškai tiesiog mm, reikia užtikrinti, kad mieste, pavyzdžiui, būtų kuo mažiau E, betono, e, kad vanduo galėtų greitai prasiskverbti, nu, nutekėti. Ir e, yra gana nemažai tokių natūralių priemonių, kuriomis galima pasinaudoti. Komisija siekia padėti valstybėms narėms ir šiuo metu masto, svarsto, ką galima būtų daryti, siekiant imtis tokių priemonių. Kitas klausimas. Visiškai pripažįstame kad tai žinoma labai svarbus klausimas. Antra, e, konkrečiai e, kalbant apie e, laipsnišką paužiūrį, reikia turėti omenyje, kad valstybės narėse, savivaldybės regionai labai skirtingi, jie turi skirtingų poreikių. Pirmiausia, reikia pagalvoti apie didesnės e, gyvenamasias vietas ir po to perėti prie mažesnių e, iki 5000 gyventojų. Kol kas e, manome, kad tai būtų tam tikra riba, kurią remiantis būtų galima teikti rekomendacijas valstybėms narėms, kaip tvarkytis. Bet to Dėl subsidiarumo principo faktiškai negalime eiti ir konkrečiai nurodyti, kokiu priemoniu, kur ir kaip imtis. E, pačius klausimus turi spręsti vietos valdžios institucijos. Ačiū labai už atsakymus. Galime baigti nagrinėti šį darbo tvarkės punktą. Kitas darbo tvarkės punktas didelio pavojaus nekeliantis biologiniai pesticidai. Tai rezoliucijos projektas. Ponas Dorfman, ponas Pots, ponia Dornano yra čia salėje. Tad, manau, galime pradėti diskusiją šią temą dėl mūsų rezoliucijos projekto. Kas norėtų pradėti? Prašom. You can start. Go. Yeah, thank you, Chairman. Um, uh, I would like also to thank all the colleagues because of unanimous votes. Šiandien vienbalsiai balsavo e, komiteto nariai ir tai tikrai labai retas atvejis. Aš norėčiau visiems padėkoti už paramą. Mm, šiaip ši iniciatyva nesudėtinga, e, problemų nekelia, e, ją remia visos frakcijos, ūkininkai, mm, kitos organizacijos. Tiesiog svarbu užtikrinti, kad būtų daromas kuo mažesnis poveikis žmonėms ir aplinkai, kad būtų kuo mažiau vartojama pesticidų ir kitų panašių medžiagų. Čia kalbama ir apie biologinius ir sintetinius pesticidus. Ir yra išduoti leidimai kelioms medžiagoms. Šešios medžiagos iš jų yra biologinės. Uh, kai kurioms medžiagoms e, leidimas e, neišduodamas e, dėl ilgo registravimo ir leidimų išdavimo proceso, dėl kitų aspektų. Taigi e, visa tai yra labai svarbu visuomeniai apskritai, aplinkai apskritai, konkretiems ūkininkams, konkretiems piliečiams. Todėl e, siūlome e, pateikti rezoliucijos pasiūlymą dėl didelio pavojus nekeliančių biologinių pesticidų. Šiame tekste daroma nuoroda į reglamentą 1107-2009, e, bet e, ne visi tokie pesticidai patenka į šią rezoliuciją. E, siekiama supaprastinti ir paspartinti tvirtinimo procedūras taikomas didelio pavojaus nekeliantiems biologiniams pesticidams kad būtų lengviau gauti jiems leidimus. E, keliamas klausimas dėl teisėkuros ir neteisėkuros priemonių, e, kad būtų galima daugiau e, naudoti didelio pavojaus nekeliančius biologinius pesticidus ateityje. Mm, kalbant apie pakeitimus, Tikrai lauksiu pastabų iš komisijos, tikiuosi, kad bus ir papildomų klausimų. Sektorius norėtų, kad būtų atliktas vertinimas remiantis pastarųjų dviejų metų rezultatais, bet komisija labiau norėtų peržiūrėti visą pesticidų reglamentą 1107-2009, o tai galėtų užtrukti 10 metų. Apskritai, E, galima būtų e, tokiu būdu e, atsikratyti kažkokio disbalanso Europos teisės aktuose susijusiuose su pesticidais, kad būtų galima paprasčiau naudoti nedidelę riziką keliančius pesticidus, bet kita vertus atrodo nieko nedaroma tam, kad ši procedūra būtų supaprastinta. Ačiū. Thank you very much, Herbert. Ačiū. Dabar Herbertas. Dėkuoju. Nedaug ką galiu pridurti. Norėčiau padėkoti visiems e, rėmėjams taip pat. Balsavimas šįryt parodė, kokios paramos sulaukėme. Kolega minėjo e, reglamentą 1107-2009. Jame yra numatyta e, supaprastinta, sutrumpinta procedūra taikytina e, didelio pavojaus nekeliantiems pesticidams. Ir kaip buvo paminėta, šiandien ši procedūra taikoma šešiems tokiems pesticidams, kuriems leidimas buvo išduotas jau anksčiau, bet netrukus turėtų baigti galioti. Taigi reikės žiūrėti, ką reikės daryti. Norima parengti supaprastintą, sutrumpintą procedūrą tokiems produktams. Europoje yra didelių bendrovių, kurios gamina tokią produkciją. Taigi veikla šioje srityje yra gana aktyvi. Kaip jau sakė ponas Pots, norėtume, kad būtų atliktas vertinimas, vadinamasis fitness check, kad būtų įvertinta, kaip sekasi taikyti reglamento nuostatas, galbūt reikėtų priimti ir deleguotą į teisės aktą, kad galima būtų logiška užtikrinti spartesnį procesą. Be to galima dar pagalvoti, ar tokia procedūra būtų įmanoma. Tačiau reikėtų taip pat turėti omenyje, kad kai kurios įmonės, kurios gamina tokią produkciją, ne visada yra didelės bendrovės, tai kartais yra nedidelės įmonės, nedideli e, mokslininkų institutai, kurie neturi didelių lėšų ir e, kuriems e, sunku atlikti visą tą ilgai trunkančią ir brangiai kainuojančią patvirtinimo procedūrą. Vadinasi, visoje Europoje ūkiai norėtų sulaukti kažkokios alternatyvios produkcijos, uh, Tai būtų naudinga vartotojams, tai padėtų apsaugoti aplinką. Tad e, tai tema, kurios turėtume nepamiršti ir sprendžiant iš labai teigiamo balsavimo turėtume toliau dirbti ties šią rezoliuciją, nes šis tekstas bus labai naudingas. Tai um, sukurs būtinasias sąlygas, kad paragintume komisiją pagaliau atsakyti į keliamus klausimus. Galbūt e, nebus tos refit e, visiškos peržiūros procedūros, e, bet bent jau galėsime ką nors pakeisti. Ačiū dabar ponė Dornano. Dėkuoju pirminkę. kaip šio teksto bendra pranešėja, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį kai kuriuos dalykus, kalbant apie riziką kylančią sveikatai, kai naudojamos tradicinės cheminės medžiagos. Manau, kad svarbu atskirti tuos augintojus, ūkininkus, kurie naudoja tokius produktus nuo kitų visuomenės narių. Tai leis mums sutelkti dėmesį į tai, kad ūkininkų sveikatai kyla netgi didesnis pavojus, e, kalbant e, apie tokių pesticidų naudojimą. E, be to, tam tikri pesticidai yra naudojami ūkininkaujant ekologiniu būdu. Tad reikia pagalvoti apie būdus geriausiai apsaugoti tuos, kas verčiasi šią veiklą. Tekste apie tai taip pat užsimenama, labai teisingai kalbama apie e, patvirtinimo procedūras prieš teikiant rinkai nedidelį pavojų keliančius pesticidus. Visą tai e, siejasi e, su e, Mm, chemijos pramonės pobūdžių, konkurencijos prasme e, atsiranda gana didelių sunkumų, kliūčių dėl nepakankamos konkurencijos ir mm, dėl to klesti dideli gamintojai. Be to kartais leidimai nesuteikiami ne dėl to, ką daro valstybės narės, kaip pasakyta čia tekste, bet todėl, kad kai kurie ekologiniai pesticidai yra mažiau veiksmingi nei e, cheminiai E, tradiciniai pesticidai. E, taigi e, turėtume ir toliau tęsti šią diskusiją, užtikrinti, kad ūkininkai, augintojai turėtų galimybę naudotis tokiais nedidelį pavojų keliančiais pesticidais. Turime užtikrinti, kad būtų auginamos kultūros, leidžiančios užtikrinti tvarų vystimasi kad atitinkamai būtų tvarkomas ir pesticidų naudojimas. Galbūt e, būtų nebloga mintis um, turėti omenyje, kad tai parengė valstybės narės ir EFSA. Vadinasi, valstybės narės taip pat yra įsitraukusios į procesą, dalyvauja jame. E, taigi daug kas priklauso ir nuo valstybių narių, nes būtent jos išduoda leidimus atitinkamoms medžiagoms. E, nėra prasmės spartinti procedūros, jeigu tai nebus naudinga valstybėms narėms, jeigu tai joms pakenks. Ačiū. Atrodo, kad e, daugiau nėra prašančiųjų žodžio. E, dar e, ponia Dėlėje. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau skaityti jūsų dėmesį į tai, kad anksčiau kalbėję kolegos cheminius pesticidus lygina su ekologiškai or, organiniais pesticidais. tai gana dogmatiškas paužiūris ir galiu Jums pasakyti, kad ir gamtoje yra nemažai nuodų, na, visiškai natūralių. Taigi turėtume būti atsargus. Kalbant apie nedidelį pavojų keliančius pesticidus, reikia atlikti įsamą vertinimą. Manau, būtų per rizikinga suteikti leidimą neribotam laikotarpiui, nes ne visada yra surinkti visi įsamus duomenis, turi ir toliau vykti moksliniai tyrimai, o e, leidimai mm, teikti rinkai turi būti išduodami tą pačią tvarką visiems pesticidams. Turime apriepti visas įmanomas galimybės, viską turėti omenyje, nes šiandien ūkininkams uh, E, be kita, ko reikia apsaugoti jų auginamas kultūras, norėčiau paraginti valstybės narės kuo daugiau keistis informaciją šiais klausimais. Ačiū. Ponas Palco, ačiū pirminkė. Paprašiau žodžių tik dabar, nes e, pagalvojau apie vieną klausimą. Jis labai trumpas. E, Kalbame apie aplinkos apsaugą nuo šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Ir manome, kad tai taip svarbu, kad norime subsidijuoti CO2 nenaudojančias technologijas, saulės energijos technologijas ir visa kita. Kita vertus, čia norime apsaugoti žmonių sveikatą, ar ne? Tai reiškia, kad uh, norėtume skatinti biologinių pesticidų naudojimą. Ar mums kas nors kliūdo e, šių biologinių pesticidų naudojimą subsidijuoti. Ačiū. Nežinau, ar Yra klausimų komisijai e, dėl nedidelį pavojų keliančių biologinių pesticidų. Atrodo, kad ne, daugiau klausimų nebėra. E, taigi žodis komisijai dabar, kad jie galėtų sureaguoti viską, kas buvo pasakyta. Ačiū ponės ir ponai. Komisija džiaugiasi šią diskusiją. Džiaugiasi taip pat rezoliucijos projektu. suprantame tos klausimus, kurias kėlė kurie parlamento nariai. Esame atkreipė tai dėmesį. Kai kurie procesai bei jau vyksta. Galima darbus dar paspartinti. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į patį taikomą teisėkos principą čia medžiagų, kurias turbūt naudos pesticidai tvirtinimas, ar jis būtų sintetinės ar biologinės, vyksta ir yra galimas tik tada, kai medžiagoms atliekamas rizikos vertinimas. Ir sistema, atliekant rizikos vertinimą, čia nedaro skirtumo tarp biologinių ir sintetinių medžiagų. Tai gali paaiškinti, kodėl procedūros atrodo ilgos ir sudėtingos ar brangios, ypač tiems, kurie siūlo biologinius gaminius, kas nori pateikti rinką biologinius gaminius, tai dažniausiai būna nedėlės įmonės. Ir vertimo metu nedarbams skirtumą tarp biologinių ir statinių pesticidų, tačiau skirtingi numatyti yra duomenų reikalavimai abiems medžiagų tipams. ir tik po to, kai sėkmingai baigės rizikos vertinimas, medžiaga vėliau yra klasifikuojama ir galbūt tik tai klasifikacija, kad yra mažai pavojus kelinti medžiaga. Teisės aktai numato mažai pavojus keliančias medžiagas, tačiau taip pat yra kita kategorija - bazinės medžiagos, basic substances. Tai yra labai didelė grupė, kur yra įvairios sintetinės medžiagos ir kitokios medžiagos. Vėlgi toks klasifikavimas, mažai pavojus kelčius medžiagos. Tai čia vėl nedaromas skirtumas yra tarp biologinių medžiagų ir sintetinių pesticidų. Sistema kaip yra dabar veikia, leidžia ir biologinės medžiagas, ir sintetinės medžiagas priskirti mažai pavojus kelčių medžiagų kategorijai. Ir mus kiek, na, mūsų tokia kiek painimi ta terminologija, kuri naudojama rezoliucija, nes čia kalbama apie biologinės, e, biologinės pesticidus, kurie nekelia didelio pavojaus, tačiau tokius terminus nevartojamos teisės aktuose. Taip pat biešiai buvo patvirtintas klausimas, kad sakoma žodžiu. Ir tame klausime, čia, čia šiame tekste kalbama apie mažai, didelio pavos nekeliančias medžiagas. Kalbama apie tai, kad tokios medžiagas turi būti laikomas prioritetu. Rezoliucijos projekte nu, yra nurodyti keli veiksmai. Veiksmai, kur reikia imtis iš karto ir kurių raginama imtis komi, Europos komisija, valstybės narės ir partnerių organizacijas, kurios siekima paspartinti procesus bei, bei dėlio pavojos nekeliančias biologinės medžiagas greičiau pateikti į rinką. Kai kurie šių veiksmų jau yra pradėti, jau vyksta. Pirmininkai, Niderlandams vyko diskusijas dėl kai kurių iškeltų aspektų. Ir tuomet su penkačia šalimi mes sutarėme. Mūsų buvo prašyta, kad įgyventume planą, kurio būtų skatinamas, skatinamas tvarios pasėlio apsaugos priemonės. Tos, tos, tie veiksmai jau yra atliekami, jie vyksta, jau yra vykdomi pagal esamą teisinį sistemą. Čia yra keltas teisės aktų, kurie aktualūs yra. Mes dabar peržiūrime kriterijus, pagal kurios medžiagos priskiriamos dėl pavos nekalčių medžiagų kategorijai. Kriterijai patvirtinti, kad tos teisės aktais 2009 metais. Ir ne visos biologinės medžiagos tuomet buvo apimtos ir ne, ne visos biologinės medžiagos gali būti įtraukiamos į, į tą dėlį patinkančių medžiagų kategoriją. Tad mes kriterijus peržiūrime, siekime jos patikslinti, paaiškinti. Rengiamas dokumentas. Taip pat po peržiūros bus kalbama, bus kalbama apie mikroorganizmus, apie, apie fermentus, kad šias medžiagas taip pat laikomos yra dėlį patinkančiamis medžiagomis. Kalbam taip pat apie vadinamą feedback mechanizmą, grįžtamą iš, iš mechanizmą. Vadinasi, dabar e, vyksta viešas konsultacijos, paskui vyksta diskusijos nuotame komitete. Dokumentas rengiamas su įvairiomis sudotomis šalimis, ne tik su žemės ūkio atstovais, bet ir su NVO, su ūkininkais, su ūkininkų asociacijomis. Tikimės, kad dokumentas bus labai patvirtintas. Tai yra vienas svarbiausių veiksmų, didžiausių veiksmų, kurį dabar nu, numatome artimiausiam metui. Taip pat ir parlamentas bei taryba atlieka šio proceso priežiūrą. Ir taip pat kalbame apie tų drėpos nekelčių medžiagų skatinimą, kad jos būtų plačiau prieinamos. Ir pasakytina, kad buvo medžiagų, kuris buvo įtraukta šią kategoriją anksčiau, kai nes kriterijai buvo taip pat taikomi ir dabar medžiagos konkuruoja su pesticidais. Taigi yra jau, matyt, tam tikrų pesticidų. Yra jau patikti rinka, bus atnaujinti leidimai. Yra numatyta atnaujinimo programa. Ir tai atnaujinimo programoje mes teikėme pirmenybę toms medžiagoms, kurias komisija kartu su ekspertais yra įvertinusios kaip galimai mažai pavaskenčias medžiagas. Ja, šias būtent medžiagos yra pritartas. Ir toms medžiagoms greičiau bus pritaikytos e, tos nuostos, kurios taikomas yra dėlio pavaskenčių medžiagoms iš teisės aktų dabar. Tad bandydami taip pat reikia numatyti tam tikrą perim laikotarpį iki medžiagos taršos atnaujinimo ir pasakytina, kad čia taip pat reikės išsamaus poveikio rizikos vertinimo, kuris, yra, kuris užtruks tam tikrą laiką. Tad siekdami palengvintą pereinamą laikotarpį mes ketiname sudaryti nei, teisiškai nepareigojantį potencialių liepos nekančių medžiagų sąrašą, kad tai leistų valstybėms narėms nustatyti savo prioritus atliekant rizikos vertinimo procesus, tai bus daroma savanoriškai ir bus galima greičiau naudotis tomis, nu, nu, tomis medžiagomis, kaip besitstis. Toliau. Kitas rytesnis procesas, kuris neįtrauktas prie skubių veiksmų, tačiau taip pat buvo minėtas, tai yra veiksmingumo klausimas. Tai yra tai, kad Šių pesticidų veiksmingumas dažnai būna mažesnis negu sintetinių pesticidų veiksmingumas. Europos augalų apsaugos organizacija, kurie dalyvauja ir Europos Sąjungos valstybės bei kai kurios iš kitos jūros regiono šalis bei rytų Europos šalis rengia dabar um, naują planą, kaip geriau vertinti dėlio pausnikėčių medžiagų veiksmingumą. Tikimės, kad tai bus parengta iki kitų metų galo. Taip pat buvo klausimų dėl refit procedūros, peržiūros. Komisija nutarė visus teisės aktus e, teisės aktų pritaikyti šią procedūrą, nes Na, vis tik atrodo, kad jau po dešimties metų šiek, šiek tiek vėluoja šis procedūros. Ir dabar patys yra jau tam tikras gairė šiai procedūrai, dėl kur vyksta viešas konsultacijos. Ir gairės bus patvirtintos slakus tik komentarų. Taip pat pasižymėjome tai, kad siekiama numatyti, norima numatyti apibriežti biologijos apsaugos priemonėms, vėliau keičiant e, teisės aktus, na, ne dabar tai daryti, tai ateityje tai galėtų tapti teisės aktų dalimi, nes dabar šiuo metu mūsų teisės aktai, kokie jie dabar yra, nenumato jokių reglamenticinių priemonių tokiai, tokiai augalų apsaugos priemonių kategorijai. tikiuosi, pavyko man paaiškinti, kuomet tikrai aktyviai dirbame šių, šių medžių klausimų. Daug kas bus padaryta jau pirmame kitų metų semestre. Na, patys principas lieka, kad medžiagos turbūt vertinamos pagal tai, kokią riziką kelia. Ir biologinės medžiagos taip pat turi būti įvertintos, turi gauti tą sėkmingą įvertinimą bus vertinama pagal tai, kaip kokį pokytį daro žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai ir aplinkai. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū už jūsų atsakymus. Turbūt galime padaryti pertrauką posėdėje. Iki po 5.30, nes tada bus aptarimas paskutinis klausimas diskutuosime su ponu Danieliu Kalėje Krespo. Taigi dabar skelbiu posėdžio petruką ir grįšime prie darbo pusė šešių.

Dear colleagues, dear General Director. Gerbiami kolegos, mes laukiame, tačiau atėjo laikas pradėti. turime pasikeisti nuomonėmis su aplinkos generalinio direktorato generaliniu direktoriumi Danieliu Kalėja Krespo dėl darnaus vystimosi tikslų. Komisija lapkričio 22 dieną patvirtino orientacinį paketą dėl ES tvarių vystimusi tikslų įgyvendinimo. E, šį paketą sudaro trys komunikatai, tačiau geriau, jei apie tai tiesiogiai pakalbėtų generalinis direktorius. Galiu tik pasakyti, kad ryte koordinatoriai priėmė sprendimą e, parengti savo iniciatyvą pranešimą šiuo klausimu ir kad šis klausimas bus aptartas ateityje. Dabar norėčiau suteikti žodį generaliniam direktoriui. Išklausysime jūsų prezentaciją, o vėliau e, pateiksime savo pastabas. Ačiū pirmininkė, ačiū už pristatymą. Malonu būti čia ir pristatyti e, komisijos e, komunikatų, komunikatus dėl tvarių vystimosi tikslų Greičiausiai jūs žinote, kad e, jungtinėse tautose buvo e, patvirtinta 30-ųjų metų darbo tvarkė. Ir e, tai buvo padaryta 15 metais. Pirmą kartą buvo parengta bendra pasaulinė vizija susijusi su tvariu vystimus visiems. Šis dalykas yra labai svarbus, e, kadangi e, dėl jo sutarė visos e, jungtinių tautų naras. Taip pat dėl šio susitarimo vyko dėrybos su visais suinteresuotais asmenimis. Kalbant apie tvarių, tvaraus vystimosi tikslų darbo tvarkę, tai tūkstantmečio tikslų E, darbo tvarkė buvo skirta išsivyščiusiams šalims bendradarbiauti su besivystančiam šalims. E, tačiau dabar yra numatyti konkretus veiksmai visiems, kad būtų pasiektas tas tvarus vystimasis. Iš viso yra numatyti 17 e, tikslų, kurie apima įvairias rytis, pradedant skurdo eliminavimu, maisto apsirūpinimu. E, taip pat e, apimamos ir tokios temos kaip e, susumos bei jūrinės ekosistemos apsirūpinimas ištekliais. Tai ne šiaip savo papildoma rezoliucija, tai yra politinis įsipareigojimas, kurio pagrindu reikės imtis veiksmų. Tai nėra šiaip politinė deklaracija. Kalba eina apie bendrą įsipareigojimą. E, jungtinių tautų lygmenių, nacionalinių lygmenių ir europinių lygmenių. ES suvaidino labai svarbu vaidmenį, kad būtų pasiektas šis susitarimas. Kodėl? Todėl, kad ES yra prisėmusi įsipareigojimą dėl tvaraus vystimosi. Tai atsispindi ir mūsų politikose, ir įsipareigojimuose, ir mes džiaugiamės, kad suvaidom svarbu vaidmenį priemant šį e, susitarimą. Taip pat norėtume, kad ir toliau galėtume vaidinti šį vaidmenį ateityje. Todėl pereitą savaitę komisija patvirtino, kaip ir sakė pirmininkas, e, tvaraus vystimosi paketą, kurį sudaro trys komunikatai. Vienas komunikatas yra skirtas tvaraus vystimosi tikslams, e, kitas komunikatas yra susijęs e, su E, mūsų pačių vystimosi politikos planu. Ir trečiasis e, komunikatas yra skirtas AKR partnerystai. Šiame komitete kalbėsiu apie e, pirmąjį komunikatą tvaraus vystimosi tikslų komunikatą. Nors visas paketas negali būti dalomas, tačiau komisija mano, kad reikia apjungti vidaus ir išorės dimencijas. Vis dėlto, aš manau, kad e, kalbant apie ES ateitį, e, labai svarbu, kad e, tvaraus vystimosi tikslai būtų įtraukti į ES politikas ir ES komisijos prioritetus. Pradžioje, pradžioje norėčiau pasakyti štai, kad ES nėra blogoje pozicijoje. Ji gali pasiekti e, tvaraus vystimosi tikslų. Juo, jie yra įtraukti į vairias politikas ir mes e, galime siekti pažangos šioje srityje. Europos parlamentas taip pat prie viso to prisidėjo, nes jūsų darbo, jūsų pastangų dėka ES situacija yra geresnė nei galėtų būti. Nors esame pasiekę daug pažangos dėl tikslų, dar lieka ir daug darbo, siekiant užtikrinti, kad bus įgyvendinti užsibriežti tikslai. Komisija mm, pirmame komunikate nurodo, ką reikia daryti artimiausiais metais. E, šiam darbui vadovavo e, komisaras Timermanas, jis e, subūrė 20 komisarų komandą gairiams parengti ir komisaras Timermanas ketina dirbti su suburta komanda, kad būtų galima užtikrinti nuoseklumą tarp politikų. Vienas svarbus dalykas tai yra, kad politikos būtų pagrystos įrodymais. Taip pat, siekiant įsiaiškinti esamą situaciją, mes turime būti atsakingi taip pat ir Europos parlamentui, visuomeniai. Todėl e, komisija stebės, kaip yra siekiama pažangos. E, taip pat ketiname pateikti ataskaitą ir e, apie tai Junktinių tautų aukšto lygio forumui. Šiame komunikate galime paminėti štai kokius dalykus. Iš pat pradžių yra įvardinama ES vizija, kad e, mes norime užtikrinti orų gyvenimą visiems, gerbent e, na, tokius dalykus kaip socialinė e, atsakomybė, aplinkosauga ir taip toliau. ES teisės aktų aplinkosaugos rytyje gyvenimas yra labai svarbus siekiant e, tvaraus vystinimo tikslų. Šiaip pats procesas yra sudėtingas, nes labai daug tikslų yra susijęs su įvairiomis politikomis. Todėl šiame komunikate stengiamasi tiesiog peržiūrėti visas politikas ir žiūrėti, koks yra jų ryšys su e, tvaraus vystimosi tikslais. Ir uh, Atlikę šį vertinimą matome, kad yra labai daug e, iniciatyvų, kurie, kurios yra susijusios su gamtai, gamtiniais ištekliais. E, taip pat e, jie yra susiję ir su šių išteklių išsaugojimu. Tarkime, žemės ūkio politika. Ji daugiau turėtų būti sutelkta į E, klimato veiksmus ir į veiksmingą išteklių e, naudojimą. Tam, kad būtų pasiekti e, tie tvaraus vystimosi tikslai. Ta pati galima pasakyti ir apie žuvininkystės politiką, kuri turi siekti tvarios žvėjį, žuvininkystės. Turi būti sprendžiamos sveikatos prie, problemos, o žiedinė ekonomika tiesiog e, siekia atsijėti ekonominį augimą nuo e, aplinkos būklės prastėjimo. Pagrindinė žinia yra tai, kad į visas politikas turi būti įtraukti tie e, tvarios plėtros tikslai. Tai yra pagrindinė žinia, kurią akcentuoja e, komisaras e, Timermanas. Tvarumas e, turi būti tas principas, kuriuo mes turime vadovauti savo darbe, jeigu norime ateities savo vaikams, mūsų planetai. 2030 metų darbo tvarkės įgyvendinimas tai yra bendras darbas ir visi prie to turi prisidėti. Komunikate taip pat pripažįstama, kad darbą turi dirbti ne tik komisija, mes turime bendarbiauti su Europos parlamentu ir su kitomis institucijomis, tačiau didelis darbas tenka ir valstybėms narėms. Taip pat pripažįstama, e, pripažįstamas ir verslo privataus sektoriaus vaidmuo. Ir taip pat, kad e, labai e, svarbus ir tokie dalykai kaip e, socialiniai aspektai, ekonominiai aspektai ir panašiai. Toliau kitas dalykas yra tvarus finansavimas. E, greičiausiai žinote, kad UNEP yra parengusi e, labai svarbę ataskaitą. Ekonomikos žalinimas yra labai svarbus dalykas artimiausiems metams, kad būtų pasiekti tvaraus vystimosi tikslai. Dabar kokių konkrečių veiksmų mes imsime? E, komisija atkreipia dėmesį į Europos parlamento rezoliuciją ir matote, kad mes atkreipiame dėmesį į jūsų rekomendacijas. E, iš esmės mes dirbsime e, dviejose srityse. Komisija SDG tikslus turi įtraukti 20 metų darbo tvarkę. Europinis semestras. Mes turime 20 metų e, darbo atvarkę, mes turime aplinkosaugos programą, dabar turime 30 metų SDG tikslus. Kaip užtikrinsime nuseklumą tarp visų šių procesų? Visų pirma, reikia integruoti e, SDG tikslus į Europos 20 metų e, darbo atvarkę. Antras dalykas E, reikia formuoti mūsų ilgalaikę viziją po 20 metų. Ir šie e, darbai turi būti suderinti tarpusavyje, o mes atitinkamai dirbsime e, paraleliai. Mes turime užtikrinti, kad ES biudžetas Mm, leis mums pasiekti ilgalaikių veiksmų. 30-ųjų metų darbo tvarkė tai yra ir jos įgyveninimas yra bendras darbas. E, Europos komisijai e, bus labai e, svarbu sulaukti jūsų pasiūlymo, kaip būtų galima pagerinti įgyvendinimą. Be to, Europos parlamentas bus labai svarbus užtikrinant tą įgyvendinimą reikės e, didinti e, SDG tikslų žinojimą e, valstybėse narėse. Ir dar kartą kartuoju, kad ši darbo atvarkė yra skirta piliečiams, visuomeniai, todėl Europos komisija siūlo sukurti atitinkamą platformą. E, mes 20 gruodžio organizuosime aukšto lygio konferenciją, po kurios bus sukurta minėta platforma. Taigi tie būtų iš mano pusės. Jūs jau gavote šį komunikatą ir tai yra tiesiog atspirties taškas. Nesitikėkite, kad šiame komunikate rasite atsakymus į mm, visus įmanomus klausimus. Po šio komunikato tiesiog bus imtasi veiksmų. Komunikate yra šeši svarbus dalykai. Kaip jau minėta, komisija ketina įtraukti SDG tikslus į savo politikas ir iniciatyvas. Ir e, kiekviena nauja politika e, bus rengiama atsižvelgiant į socialinius, ekonominius ir aplinkos sauginius dalykus. Be to, nuo 17 metų mes ketiname reguliariai teikti ataskaitas, kaip yra gyvendinami SDG tikslai, nes stebėsina yra labai svarbi, žiūrint, ar yra siekiama pažangos ar ne. Toliau mes bendradarbiausime su išorės partneriais. SDG tikslai yra ne tik e, Europai svarbus dalykas. Ketvirta, mes ketiname įgyvendinti 30-ųjų metų darbo tvarkę, bendradarbiaudami su taryba ir Europos parlamentu. Pavyzdžiui, mums labai svarbus dalykas yra tvartus, e, tvarus vartojimas ir tvari gamyba. E, tai yra susijęs su žiedinė ekonomika. Toliau, kaip jau minėjau, mes ketiname e, kurti platformą, kur keisimės geriausią praktiką dėl SDG tikslų įgyvendinimo. Ir galiausiai e, mes formuosime ilgalaikę viziją po 20 metų. Suprantame, kad tai yra pirmasis žingsnis, kad e, laukia daug darbo, tačiau kartu, tiksliau, parengusi SDG paketą E, komisija suteiks e, geresnį gyvenimą mūsų piliečiams. Tad dabar tiesiog norėčiau išklausyti jūsų nuomonę, jūsų pastabas. Žinia, kad Europos parlamentas e, daug tikisi iš 30-ųjų metų darbo atvarkės. Tvarumas yra labai populiarius žodis Europos Sąjungoje. Ir uh, Dabar norėčiau sužinoti iš jūsų, ar mes galime patobulinti procesus, gal tam tikrų dalykų trūksta, koks turėtų būti ambicijų ligmuo vienoje ar kitoje srityje ir kaip mes galėtumėm bendradarbiauti su kitomis uh, struktūromis, institucijomis. Taigi su šiuo komunikatu komisija paskatina diskusijas, mes e, jį aptarsime taip pat ir su valstybėmis narėmis ir tikiuosi, kad mes e, sugebėsime sukurti tokį procesą, kuris leis mums e, pasiekti rezultatų įgyvendinant 30 metų SDG tikslų darbo tvarkę ji tikrai bus e, labai svarbi tiek mūsų piliečių, tiek planetos ateičiai. Dėkuoju. Can, uh... Ačiū. Dabar galime išklausyti kolegų, ponia Jūzo. Ačiū labai pirminkę. Norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui kad atvyko ir pristatė mums visą šią informaciją. Norėčiau pasveikinti Europos komisiją, nes um, ji labai ambicingai siekia šių tikslų, kurie mūsų nuomonė, mano nuomonė, yra labai svarbus. Jau yra padėtas geras pagrindas susijęs su žiedinė ekonomika, emisijų mažinimu, e, ne TLPS sektoriumi ir um, remdama šį pasiūlymą, remiu ir komisijos komunikatą ir visiškai esu tikra, kad uh, aplinkosaugos uh, komitetas bus geriausias komisijos sąjungininkas ES institucijose. Taip pat norėčiau palankiai įvertinti jūsų pristatytą platformą. Labai svarbu turėti tokią platformą, kad būtų galima vertinti tikslų siekimą ir įgyvendinimą. Taip pat um, svarbu įtraukti verslo įmonės. tai galima užtikrinti tik tuo atveju, jeigu verslininkai matys, kad jiems tai bus naudinga, kad visą tai paskatins ekonomikos augimą. Tad um, gerinant aplinką, gerinamos, tobulinamos ir technologijos, tad uh, tai naudinga visiems. Taip pat uh, norėčiau įsakyti kelias uh, pastabas galbūt generalinis direktorius galės sureaguoti. Čia Europoje dedame labai daug pastangų visose ekonomikos sektoriuose, visi jie prisideda, bet jeigu pažvelgtume į kitus pasaulio regionus, matome tik tai ketinimus ir tušius pažadus, niekas neseka ES pavyzdžių. O kadangi norime į procesą įtraukti verslo įmonės, jos abejoja, joms sunku, nes e, joms tenka be kita ko konkuruoti ir su įmonėmis iš kitų regionų, kurioms e, e, netenka užsimti panašią veiklą. Donaldas Trumpas, pavyzdžiui, ne tik nori atsisakyti jau pasiektų susitarimų, jis nori imtis dar ištingesnių veiksmų, tad manau, kad galime tikėtis e, gana blogų rezultatų. Ką Jūs apie tai galvojate? Kokį spaudimą tai darys mūsų ekonomikai, mūsų verslo sektoriui, e, kuris matys, kad e, kiti pasaulio regionai neseka mūsų pavyzdžių. Ačiū, ponas Brennan. Dėkuoju, pirminkė. Noriu pateikti klausimą dėl e, klimato kaitos. Kiek jūsų nuomonė šiais pasiūlymais atsižvelgiama į klimato kaitą? Ar jums netrodo, kad tai, kas veiksminga šiandien, nebebus veiksminga po 10, 15, 20 metų? Anksčiau dirbau e, Junktinėje karalystėje vienoje iš vystimosi agentūrų, Christian Aid, ir ji buvo viena iš pirmųjų agentūrų ES, kuri dirbo klimato kaitos e, srityje. Dirbome kartu su organizacijomis partnerėmis besivystančiame pasaulyje. Ir, mm, Iš savo patirties e, galime aiškiai pasakyti, kad klimatas kinta ir labai nepalankiai nepasiturintiems e, žmonėms. Ir Junktinėje karalystėje, ir Europos Sąjungoje e, skurdą norima palikti praeitie, norima jį visiškai išnaikinti, bet klimato kaita neatslūksta, ji nuolatinė ir e, klimato kaita toliau e, veiks pasaulį. Dabar žmonės, kurie yra pakankamai pasitūrintis, gali e, imtis kursti dėl klimato kaitos, mm, galima mm, tikėtis tam tikro regreso dėl klimato kaitos. Taigi, manau, kad kova su klimato, kova su klimato kaita yra labai um, svarbi. Uh, Todėl aš ir noriu paklausti, ką planuojama daryti dėl klimato kaitos. Be to, kiti svarbus aspektai susiję su miškais įvairiuose regionuose, manau, kad vis dažniau suvokiama, kokia svarbi yra miškininkystė, kovojant su klimato kaitos padariniais ir šiaurėje, ir pietuose naujų miškų sodinimas pietuose ir šiaurėje mm, yra plintantis reiškinys. Durpynai, šlapžėmės ir pietuose ir šiaurėje taip pat yra svarbios sistemos, kurias veikia klimato kaitas, kaita. durpės, šlapžėmės, visą tai būtina apsaugoti dėl šių ekosistemų ypatumų. Be to yra dar vienas rytis agromiškininkystė. Ir šiaurėje ir pietuose ta praktika, kuri buvo taikoma senovėje turėtų būti dabar gražinama agromiškininkistės praktika turiuomenyje, kad turi būti naudojama mažiau trašų, nes būtent jos daro gana stiprų poveikį ir galima ir pietuose, ir šiaurėje vartoti kuo mažiau trašų ir tai bus naudinga. Uh, galbūt nebūtų labai populiaru e, grįžti prie agromiškinkystės praktikos, kuri buvo taikoma prieš e, pusantro tūkstančio metų, bet e, vis dėlto turėtume apsvarstyti tokią galimybę. Taigi noriu pateikti šiuos klausimus, kiek atsižvelgiama į klimato kaitą, ką siūloma šioje srityje ir ką jūs galvojate apie miškininkistės ir agromiškininkistės priemonių taikymą, kovojant su klimato kaitos padariniais. Ponas Garbrandė, ačiū. Dėkuoju Jums, kad atvykote. Nenoriu Jūsų įžeisti, bet man būtų svarbiau čia matyti komisijos narį Timmermans, nes jis yra vienas iš šio projekto vadovų. E, prieš metus e, kalbėjome su juo ir jis kalbėjo apie tai, kad e, tvaraus vystimosi tikslai yra labai svarbus ir prisijėmė atsakomybę kaip komisijos narys už šitvarumą. tvarumą Turiu pripažinti, kad esu labai nusivylęs e, dokumentais, kurie buvo paskelbti praeitą savaitę. Visų pirma, todėl, kad e, jeigu palygintume ankstesnius tūkstantmečio tikslus su tvarus vystimosi tikslais, mano nuomonė vienas elementas būtų labai svarbus ir uh, jungtinės, uh, tai yra jungtinių tautų organizacija uh, pripažįsta kaip vieną iš prioritetų kovą su skurdu. Bet, e, kaip buvo pasakyta, nekovojant su klimato kaita, neįmanoma įveikti ir išnaikinti skurdo. Reikia atsižvelgti į ekosistemas, į žuvininkystės aspektus, į daugelį, daugelį dalykų, už kuriuos kovojame e, šiame komitete ir visą tai lemia ir kova su skurdu. Kalbant apie tvaraus vystimosi tikslus, visų pirma reikia pripažinti tvarumo svarbą, kad e, galima būtų padėti visiems 7,5 milijardo žmonėms mūsų pasaulyje. Taigi komisijos narys e, Timermans kalbėjo apie tai, kad tvaros vystimosi tikslus reikėtų pritaikyti ES, pritaikyti mūsų politikos kryptis prie šių tikslų. Bet tiesą sakant, tai, ką turime dabar, yra faktiškai santrauka viso to, ką jau darome pagal e, tvaraus vystimosi tikslus. Nematau čia jokių papildomų dalykų. E, tik tai suburta projektų grupė iš 20 komisijos narių, taigi reikia pagalvoti, kurie komisijos nariai čia nepa, nepatenka. Jų lieka tik aštuoni, ko gero ir Junktinė karalystė, Junktinės karalystės komisijos narys. E, bet e, rimčiau kalbant, e, bijau, kad kuriame šitaip tokį biurokratinį cirką, kad išvengtume būtinų politinių sprendimų prieimimo. Pažvelkime 14 ir 15 tvaraus vystimosi tikslus, jie abu susiję su bioįvairove sausumoje ir vandenyje. Kaip galime užtikrinti, kad Europa įgyvendins šiuos tikslus, jeigu komisija, net komisija negali priimti sprendimo, ar turėtume palikti galioti dabar galiojančius bioįvairovės teisės aktus. Vis dar laukiame tokio sprendimo. Mm, siuntėme raštą Junkeriui ir gavome gana nuvilenti atsakymą iš jo. Kaip galima tikėti komisiją, kuris žada, kad viskas keisis, bet savo kasdienio darbe jokių permainų uh, nedemonstruoja. Septintoji bendroji programa buvo gerokai platesnio užmojo, kalbant apie tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimą. Sulaukime labai e, kritiškos ataskaitos iš Europos audito rūmų dėl e, tikslų įgyvendinimo. Mm, ji buvo pristatyta praeitą savaitę. E, toli gražu ne visi skiria 20 procentų tam, kad e, ne visi skiria visas savo pastangas tam, kad e, pasiektų 20 procentų tikslo. E, klausiau komisijos nario Hogano dėl žemės ūkio šiame kontekste. Jis man liepia laukti kito forumo, kuris įvyks tik po septyniarių metų. Mm, taigi esu nusivylęs. Galiausiai išsakysiu vieną konkretų pasiūlymą. E, semestro procese buvo numatyti konkretus tvarumo e, kriterijai, e, komisija juos išbraukė. Ar jie bus gražinti? Juk jie visiškai atitinka tvaraus vystimosi tikslus, tad visai būtų naudinga juos gražinti. Detalesnė informacija pasilaikysiu kad galėčiau ją įtraukti į savo iniciatyvą rengsimą parlamento pranešimą e, ir tikiuosi, kad vis dėlto galėsime susimti ir imtis veiksmų, kad gyventintume šiuos tikslus bent jau jungtinių tautų organizacijos atžvilgiu. Taip, iš tiesų svarbu, kad vyksta ši diskusija, svarbu suprasti, kokiu įvairių nuomonių yra politinėse frakcijose. Dabar suteiksiu žodį komisijai, kad ji galėtų atsakyti. Ačiū pirminkė. Dėkoju taip pat ir visiems komiteto nariams. Komisija be abejo nori, kad diskusijos būtų atviros. Ir be abejo, jūsų pastabas mums yra labai įdomios. Taip. Pradėsiu nuo ponios Ajuso komentarų. Pane Ajuso minėjo, kad remia komunikatus ir kad e, džiaugiasi, kad komunikatas yra ambicingas. Sako, kad e, aplikos apsaugos komitetas taps mūsų sąjungininku, tai taip tikiuosi aš to paties, mes labai to tikimės. Manome, kad tai bus vienas Europos parlamento komitetų, kuris galėtų paremti mūsų pastangas susijęs su tvarios plėtros tikslais. Buvo klausimas, kaip įtraukti verslo pasaulį ir jį mano, kad svarbu suprasti aplinkosaugos naudą, o neužėti į aplinkosaugą kaip į kažkokį trukdį. Na, tai manau, kad kaip tik šiuo metu ir vyksta toks pokytis, nes iki šiol aplinkosauga buvo laikoma tam tikrų trikdžių. O dabar tas įmonės, kuris investuoja tvarę plėtrą, įmonės, kurių verslo modeliai numato žalį ekonomiką, tai yra kaip tos įmonės, kurios yra inovatyviausias ir kuria darbo vietas. Ir taip pat tos įmonės e, geriausius rodo rezultatus. Būtent todėl komisija mano, kad labai svarbu įtraukti privatų sektorių. Tas pat, taip, tą patį beje sprendė jungtinės tautos. Būtent todėl numatyta ir platforma. Ši platforma tai galimybė plėtoti dialogą ir galimybė įtraukti verslą, labiau įtraukti verslą. Kad verslas jaustųsi, jaustųsi dalyvaujas lygiomis sąlygomis. Taip pat reikia dalinti gerąją praktiką atsitikamosios sektoriuose. Tai taip pat bus galimybė geriau traukti valstybės narės. Taip pat uždėti vieną labai svarbų klausimą kelti klausimą, kokia yra ES strategija lyginant su likusio pasaulio strategijomis. Na, turime trijų komunikatų paketą. Daugiausiai dėmesį kreipiu pirmajam komunikatui, ten kalbam apie ES strategiją. Tačiau greta yra ir kiti du komunikatai, kurie sieja su šitama. Pirmiausia, kalbam apie naują Europos sutarimą dėl vystimas politikos siūloma pakeisti 30 metų darbo tvarkę ir numatyti tam tikrą partnerystę. Dažnai vystimosi politika kritikuojama kaip paternalistinė. Tad norime užtikrinti, kad ir institucijos, ir valstybės narės tikrai lyderiautų vystimosi politikos srityje ir tokiuose aspektuose kaip energetika, klimato kaita, investicijos, migracija, mobilumas lygybė, lyčių lygybė. Taip pat kiti dalykai, kurie siejasi su jaunimu. Norime, kad vystimosi politika taptų patikimesnė ir čia norime pasiremti bendrą strategiją, bendromis analizėmis bei bendrais veiksmais ir, bendrais, ir bendru planavimu, kurį vykdytume visą tai vykdytume kartu su besivystačiamis šalimis. Tad siekime tokį kurti naują konsensusą. Ir čia vienas svarbiausių mūsų įrankių, tai Europos išorės investicijų planas. Ar čia plano idėja? Numatoma investuoti tas šalis, kuriams to labiausiai reikia. Toliau yra kitas komunikatas. Ten kalbame apie desnį bendradarbiavimą su Afrikos, Karibų jūros ir Ramivadino šalimis. Čia kalbame apie 20 metų, kalbame apie daugia šalį principą. Norime, kad pasauliniai iššūkiai būtų sprendami daugia šalių pagrindu. Norime sutarti su šio regiono šalimis, parengti pagrindų sutarimą, kuris numatytų konkrečią partnerystės programas Afrikos regionui, Karibų jūros regionui, taip pat Ramio vadinų regionui. Ir taip pat atkreiptume dėmesį ir į regioninius bruožus konkrečius. Toliau apie JAV situaciją po rinkimų. Norėčiau pasakyti, kad JAV palaiko tvarus vystimus tikslus. Tikimės, kad JAV bus aktyvios partnerės, plėtojant tos tikslus, palaikant juos, įgyvendinant juos ir taip pat bendrabiant su likusiu pasauliu. Toliau. Vadas Brennan kėlė klausimų ir sakė komentarų. Be abejo, jūs gerai pabrėžėte klimato kaitos svarbą ir kaip užtikrinti, kad prieiga atlaikytos iššūkius, kurios kelia klimato kaita. Na, tai labai geras pastebėjimas. Vienas iš mėgos tikslų, būtent tik tasis tikslas, yra imtis skubių veiksmų kovos su klimato kaita bei su klimato kaitos poveikiu. Ten yra žvaigždutė ir tenai sakoma, kad Junktinių tautų pagrindų konvencija dėl klimato kaitos yra pagrindinis tarptautinis vyriausybinis e, forumas, kuriame reikia diskutuoti dėl reagavimo į klimato kaitą. Taigi tai reiškia, kad iš vienos pusės toliau bus įgyvendinami nutarimai pagal tą sistemą, taip pat ir istorinis Paryžiaus sutarimas, beje, labai svarbus, ir Markešo sutarimas labai svarbus. Visą tai reikia įgyvendinti, žinoma visus tuos tikslus įgyvendinti. Tačiau tai taip pat reiškia, kad reikia integruoti klimato kaitos klausimą į visas kitas politikos rytis. Ir žinoma, tai reiškia, kad klimato kaita turės būti integruota ES lygių ir mes čia turime ambicingus 30 metų tikslus, tai yra šildomio du, efekto dujų emisijų mažinimas, energetikos vartojimo didinimas ir taip toliau. Ir taip pat siekiama, kad bent 20 procentų ES biudžeto būtų skiriama veiksmams į klimato kaitą. Dėl viso to jau sutarta, visą tai jau reikia įgyvendinti artimiausių metų. Tačiau yra kitas elementas, apie kurį jūs kalbėjote. Tai yra, ką darysime su besivystančiamis šalimis. Nes jis sudarė su labai sudėtinga situacija dėl klimato kaitos. Ir čia pagal pristarimą yra finansavimo įsipareigojimai 100 milijardų dolerių. Toks finansavimas turi būti paskirtas, kad būtų galima mobilizuoti papildomą finansavimą, paremti besičičių šalių pastangas. Taip pat yra kiti svarbus elementai, kuris jais skos klimato kata. Ir čia svarbus, dalykas, svarbus labai dalykas yra miškininkistė, kuri beje yra Krimšys taip pat aptariama pagal 15 tikslą. Ten e, tai aktualu dėl kovos su dikumėjimu, e, taip pat siekiant mažinti žemės e, prastėjimą bei beirovės nykimą. Yra atskiras siekinys užtikrinti miškų tvarumą. Taigi yra dalykas, kurį turime įtraukti į savo politinės sprendimus ir taip pat ir mūsų bioįvairovės strategija, kurią esame priėmę ir kuri turi labai ambicingus tikslus. Tai yra iki 20 metų sustabdyti bioįvairovės mažėjimą. Matome, kad čia miškai turi vaidinti labai svarbu vaidmenį. Čia taip pat svarbus yra ir agro miškinis klausimas, nes tvarus miškų valdymas bus esminės svarbos dalykas ir mes čia turime labai aktyviai dirbti. Turime teikti ataskaitas apie būtent šito tvaros e, vystimos tikslo pasiekimą. Ir čia, aišku, miškai turės taip pat labai tokią vaidmenį kovos klimato kaita. Tad noriu Jūs nuraminti ir pabrėžti, kad tie trys dalykai, kuriuos minėjote, tie trys klausimai tikrai yra visapusiškai traukti į strategiją. Toliau, ponas Gerbrandi. Na, nebus patenkintas komunikatu, Labai atsiprašau, kad nedalyvauja ponas Timmermansas, na, jums teks pasitenkinti manimi. Ponas Timmermans dėja negalėjo dalyvauti šiandieną, tačiau be abejo jisai vis tiek plėtos tikslus laiko labai svarbių dalykų ir jisai kaip tik vadovauja komisijai veiksmą šioje srityje. Jūs pasakėte vieną labai svarbų dalyką. Ir jūsų pasakytas dalykas yra tai, kad E, toks teismas tikslai siunčia žinę, jog tvarumas yra esminis dalykas visose politikos srityse ir manau, kad tikrai toks dalykas yra, ko reikia pabrėžti. Na, bei vairovė, vanduo, sausumos, ekosistemos, visą tai yra labai svarbu. Tai reikia palaikyti. Bet veiksmų. Ir manau, kad Europa tikrai labai rimtai imas šių klausimų. Jau nuo šios savaitgalio labai aktyviai Kankune dirbsime, COP kontekste, ten dėl bioįvairovės bus kalbama, na, visi dabar labai, daugiausiai kalba apie klimato kaitą, tačiau bioįvairovės konvencija taip pat labai svarbi yra kita monetos pusė. Labai vyksta svarbi šalių konferencija COP, kur reikia sutarti su kitomis pasaulio šalimis dėl svarbių rimtų veiksmų. Tą norėčiau jūs čia nuraminti ir aš jums padėkoti, nes dirbote kartu su mumis kitose formatuose ir matote, kaip Europa dirba laukinių gyvūnų srityje. Matote, kur yra daroma veiksmų. Manau, kad pagrindinis šio komunikato sunkumas yra tai, kad, na, galbūt kaip tam tikras santrauka to, ką jau darome, bet nėra papildomų veiksmų. Jūs taip sakote. Ir jūs turbūt esate teisus, nes mūsų akise šis komunikatas yra pradžios, iš, iš, išėgos taškas. Mes čia nusimatome, kas yra daroma, kokia yra politika jau primta, kas daroma, kaip tai siejasi su 17 tikslų ir kaip tai siejasi su įvairiomis komisijos iniciatyvomis. Ir tvarsysimas tikslų politinės įgyvendinimas, žinoma, tai nėra toks dalykas, kurį galima užtikrinti vienu komunikatu. Nes komunikatas nustato tikslus, įvertina esamą situaciją, tačiau be abejo, kiekvienam iš tikslų reikės numatyti tolesnius veiksmus. Jūs, pavyzdžiui, kalbėjote apie 14-15 tvaros vystimus tikslus. Ir taip pat kalbėjote apie Natūra 2000 programą. Kita savaitė komisijos kolegija kaip tik diskutuos apie šį klausimą, apie Natūra 2000 direktyvą. Yra pirmininko Šulco laiškas pirmininko Junkeriui, kuri, pagal kurį bus formuojamos diskusijos. Toliau yra biovarovės strategija, čia taip pat, kad gyvena mūsų strategija. Toliau kitas dalykas yra komunikatas dėl e, energetikos sąjungos. Tai taip pat jie sukūrės e, tos visimas tikslais, taip pat ir tikslų dėl klimato kaitos arba dėl su šituo tikslu, kuris siekima užtikrinti tvarią energetiką visiems. Tad mes šiame dokumente neprimam politinių sprendimų dėl vieno tikslo. Ne, mes vertiname esamą situaciją ir e, nurodome, kas turi būti padaryta, bet tačiau komisijos darbai tęsis energetikos, kontekst, energetikos sąjungos kontekste, taip pat e, žiedinės ekonomikos kontekste ir biorovės e, klausimų pakita. Jūs beje teisingai pastebėjote. Jūs e, teisingai pastebėjote, kad dėmesį į 7 aplinkos suginę programą, ką jį turės nuveikti ir kaip turi būti plėtojama, tai žinoma, čia reikia toliau bendrauti su parlamentu, reikia išgirsti jūsų rekomendacijas, nes tai, aišku, visą tai reikia užtikrinti. Taip pat kitas dalykas yra Europos semestro procedūros. Kelti klausimą, ar tvarumas taps kriterijumi Europos semestre. Na, manau, kad mūsų atsakymas būtų toks, kad patvirtinus 30 metų tvaros plėtros tikslus, tai matome, kad tvarumas jau turi būti taikomas visą kitas politikos rytis ir taip pat Europos semestre tas elementas turi būti traukiamas. Dėl to tai yra reikalinga, kad būtų galima parodyti, kad daroma pažanga. Tad, trumpai tariant, atsiginti pono Gerbrandi komentarus, na, pažiūrėkime, ką galime pagerinti. Ar galime komunikatą dar pagerinti? Jeigu jūsų manimu kažkas ne iki galo dar gerai, ne, ne gal pakankamai aiškiai ir tvirtai parašyta, tai galima galbūt sutarti, ką pagerinti. Ir Manau, kad svarbiausias dalykas yra numatyti aukštą ambicijų lygį, tai turbūt yra pasakytina, kad e, čia turime prieš save patį svarbiausią, galbūt įpareigomą iššūkį, koks dabar yra sutartas e, tarptautinės bendruomenės artimiausiais metams. Tad galime tik tikėtis, kad galėsime bendrabiauti su parlamentu, su vienu komitetu ir turėsime galimybę pagerinti komunikato elementus, tuos elementus, kuriuose jūsų manimų galima būtų eiti dar toliau taip pat pagerinti ir proceso elementus. Nes, na, labai svarbu numatyti efektyves procedūras, kad e, viskas tikrai gydami dėrėtų su kitomis iniciatyvomis. Žinoma, lauksime tolesnių diskusijų su parlamentu, lauksime e, parlamento nuomonių ir, žinoma, labai džiaugsimės, jeigu jūs komitetas taip pat gerai bendrabiaus su kitais komitetais, nes yra ir kitų komitetų, kurie aktyviai dirba vystimos tikslų srityje. Tai yra platis sritis. Dabar dėl tų aštuonių komisijų narių, kurie neįtraukti į komandą, tai aš pažadu, kad patikrinsiu ir pasakysiu. Galbūt ponas Timermatas ir juos įtrauks vėliau, kad jis 38 tai dalyvautų. Labai ačiū. And... Labai ačiū už jūsų atsakymus, labai ačiū, kad atvykote. Galime šiandieną posėdį jau baigti. Na, juk vis tik 9 ryto pradėjome darbą nuo koordinatorių posėdžio. Ir kitas posėdis vyks gruodžio 8 dieną. Visiems dėkoju, viso geriausio.